Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie nach unserer gestrigen Sitzung auch jetzt wieder. Gerbiami parlamento nariai, džiaugiuosi, kad po vakarykščio posėdžio susirinkote praktiškai visi. Aš norėčiau pasveikinti mūsų komisijos narį Ferhoginą. Ar mikrofonas neveikia? Ypač norėčiau pasveikinti poną e, komisijos narį Verhoigeną, kuris pramonės politikos klausimais užsėmė ir kuris įvairiomis progomis iš tikrųjų nepamirždavo nurodyti, kad iš tikrųjų pramonės klausimas yra vienas iš svarbiausių klausimų. Ir čia mes iš tikrųjų turime e, nustatyti savo poziciją, kur mūsų stiprybės, silpnumai, kur e, mes galime rasti geresnių sprendimų, skatinami mūsų pramonės plėtrą. Ir e, labai džiaugiuosi, kad ponas Verhogenas šią kadenciją atvyko pas mus ir pasidalys su mumis keliomis mintimis. Pane komisijos nariai, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pane pirmininkė, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau pas, e, pasveikinti Jūs, ponė pirmininkė, kad Jūs buvote išrinktas šio labai svarbaus komiteto pirmininko. Ir e, jūs e, taip pat kitą kadenciją užsimsite šią labai sudėtingą temą, tai yra e, Europos pramonės politika. Aš norėčiau iš tiesų pakalbėti su jumis apie pramonės politiką. Ir norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad pramonės politika iš tikrųjų yra nauja mūsų veiklos rytis. Jinai buvo, egzistavo ir anksčiau, tai ES buvo ir tokia pramonės politika, Tačiau tai buvo protekcionistinė, intervencionistinė politika. Tiksliau, ne politika, bet priemonė. Dabar mes e, nebesam tokie dideliai protekcionistai. Ir mm, mes norime tiesiog sukurti e, stiprią ir veiksmingą pramonę. Mums jos reikia. Būtent, kad e, todėl, kad mes galėtume užtikrinti ir paslaugų sektoriaus klėstėjimą, kad e, sukurtume tam tikrą struktūrą, kad egzistuotų puikiai ten mūsų įmonės, kad vyktų konkurencija ir kad nebūtų kišamasi į įmonių sprendimus. Mes e, nuo praėjusiu metu vasaros Europos e, pramonės politikoje patyrėme sunkiausią krizę per pastaruosius dešimtmečius. Šita krizė dar nesibaigė. Europos pramonės įmonių produkcija iš tikrųjų mažėja. 2008 metų paskutinį ketvirtį ir pirmąjį 2009 metų ketvirtį iš tikrųjų labai smarkiai krito produkcija. Dabar šiek tiek gal gerėja situacija. Tačiau dabar mes atsidurime tokia 1997 metų lygyje. Tai reiškia, kad mes dabar turime nustatyti įvairias e, priemonės, kurios padėtų mūsų infrastruktūrai prisitaikyti prie įvykusių pokyčių. Ir e, žinoma, mes turime atsižvelgti į tas įmonės, kurios, kad ir kaip bebūtų gaila, vis dėlto išeina iš mūsų rinkos, tai yra arba bankrutuoja, arba nutraukia veiklą, arba persikelia kitur. Tačiau yra ir keli teigiami aspektai. Per krizę e, vidaus rinka pasirodė kaip stebėtinai stabili ir iš tikrųjų jinai buvo netokia pažeidžiama. E, pavyzdžiui, e, protekcionizmo politika nebuvo labai smarkiai vystoma. Čia tikrai keistas dalykas. Ir mes išvengėme tiesioginio kišimusi į rinkos veikimą. Aš manau, kad mums pavyko ir užtikrinti, kad e, e, konjunktūros atgaivinimo programos, kurias e, sukūrė ES ir valstybės narės, iš tikrųjų jos buvo vystomos ir nebuvo klasikinės subsidijų programos. Tačiau jos, e, tos programos buvo skirtos tam, kad būtų siekiama ilgelaikio tikslų. Tai būtent, kad e, būtų ir vis dar investuojama į mūsų pramonės įmonės, kad e, būtent ateityje mes sukurtume konkurencingą ir klestinčią ekonomiką. Iš tikrųjų, er, reikia pastebėti dar, kad augimo skatintojai, skatinimo veiksniai, jie vis dar egzistuoja Tai reiškia, kad e, e, mūsų pramonės įmonės vis dėlto yra vertinamos ir kitų e, šalių ir kitų žemynų rinkose. Tai būtent, kad mūsų pramonė remiasi moderniomis technologijomis, naujais produktais, paslaugomis, todėl mes galime vis dar įžengti į naujas rinkas ir mes esam ten pageidaujami. Neigiamas dalykas yra tas, kad bankų sektoriuje uh, E, iš tikrųjų, e, dar per anksti sakyti, kad krizė baigėsi. Ir mūsų įmonėms tai visų pirma reiškia, kad jos ir turi ir toliau tikėtis, kad finansavimas bus nepakankamas, tai reiškia, kad investicijos bus nepakankamai finansuojamos, kad bus sunku gauti tą finansavimą ir kad einamoji e, bankų, atsiprašau, įmonių veikla taip pat bus nepakankamai finansuojama. Uh, Taigi, žvelgiant į visą šį kontekstą, mums dabar kyla klausimas, kągi mes turėsime nuveikti per artimiausius metus. Aš manau, kad e, būtų neblogai pamastyti apie tai, kągi mes per pastarosius metus išmokome. Ir kur mes pastebėjome, kad yra trūkumai, ypač per pastarosius metus. Aš norėčiau visų pirma iškelti e, tokį dalyką, kad mūsų ateities konkurencingumą lems visų pirma mūsų inovatyvumas, tai yra galimybė kurti inovacijas. Ir e, iš tikrųjų šita užduotis, tai yra būtent likti, išlikti konkurencingiems ir inovatyviems, ir, yra vis svarbesnė. Mes ne tik turim žinių ekonomiką kurti be, ir, ir, pavyzdžiui, skatinti inovacijas, bet ir mažinti, sakykime, anglės dvideginį išmetančių technologijų e, apimti. Ir e, skatinti aplinkosaugą. Komisija prieš kelias savaitės e, priėmė e, svarbų dokumentą, kuris iš tikrųjų turėtų atkreipti mūsų komiteto dėmesį. Tai būtent, kad mūsų inovacijos politika buvo kritiškai įvertinta. Žinoma, per pasarosius metus buvo padarytas, padaryta pažanga, tačiau bendras vaizdas nėra patenkinamas. Ir e, šitą e, komunikatą jūs galite patys perskaityti ir ten aiškiai pasakyta, kur yra mūsų inovacijų politikos trūkumai. Tai būtent, kad mes esame per daug išskaidyti, kad mes nesukoncentruojame dėmesio į, į pagrindinius prioritetinės sritis, kad mes esame per daug biurokratiški ir iš tikrųjų išleidžiame per mažai pinigų, investicijų yra per mažai. Ir mes per menkai komercializuojame naujas inovacijas. Uh, E, kita komisija e, tikriausiai imsis veiklos, jau atkreipdama dėmesį į e, smulkaus verslo aktą. Ir iš tikrųjų bandys vystyti vieną iniciatyvų ir teisės aktų paketą. Ir kitam, e, kitais metais jūs galite netgi tikėtis, kad bus Europos inovacijų aktas bus priimtas. Tai yra, e, tai būtent, kad e, Europos inovacijų politika įžengs į kitą etapą. Ir tai yra tikrai būtina, nes mes matome, kad mūsų partneriai visame pasaulyje iš tikrųjų labai energingai sprendžia šį inovacijų klausimą. Ir e, šių, šių metų rūpiučio mėnesį e, ponas e, Obama paskelbė amerikiečių inovacijų strategiją. E, ir, ir iš tiesų ten yra e, platesnės apimties veiksmai planuojami negu mūsų strategijose. Tai būtent turėtų būti atkreiptas dėmesys į pagrindinių technologijų vystimą. Tai yra tos technologijos, kurios, kaip, kaip, me, kaip mes manome, 21 amžiuje turėtų būti labiausiai įvaldytos ir skatinamos. E, įvaldyti tai nereiškia, kad mes e, turėtume mokslinį tyrimą į veiklą vystyti susijusią šitom technologijomis, bet ir praktiškai naudoti tą technologiją. Taigi e, buvo priimtas plačios apimties komunikatas ir ten pasiūlyta daug priemonių, kurios e, e, padėtų mums skatinti inovacijas. O tos pagrindinės e, technologijos, kurios turėtų strateginę reikšmę Europai, yra nanotehnologija, nano ir mikroelektronika, šiuolakinės, šiuolakiniai įrankiai ir technologijos, fotonika ir biotehnologijos. Tai yra tos rytis, kurios e, buvo apibrieštas kaip pagrindinės rytis, kuriuose verta labiausiai siekti inovacijų ir jas skatinti. Iš tikrųjų, inovacijų politika e, yra susijusi daugiau su strategija, su bendra strategija, o ne su regioniniais klausimais ir įmonių klausimais. Todėl mums reikia integruotos politikos inovatyviai Europos pramoniai. Vadinasi, tam reikia integruoti tokius dalykus, kaip pavyzdžiui švietimas, moksliniai, moksliniai tyrimai, moderni infrastruktūra, pavyzdžiui, plačiajuošio interneto ryšys. Mes taip pat turėtume rimtai panagrinėti tokį klausimą, kuris susijęs yra su išorės matmeniu. Tai būtent e, mūsų santykiai su uh, užsienio partneriais. Tai būtent čia yra konkurencijos klausimas. Uh, kaip mes prekiausime ir bendrausime su mūsų partneriais užsienyje. Tai, tai yra daug laisvos prekybos sutarčių bus sudaroma e, artimiausių metų, pavyzdžiui, sustarimas su Pietų Koreja. Iš tikrųjų, e, nenoriu vertinti tokių, tokių susitarimų, e, kol jie dar nėra e, priimti, bet e, svarbiausias klausimas tas, ar tos sutartys sudaro mums vienodas galimybės konkuruoti vienodai su savo užsienio partneriais. Ir ar mūsų gamintojams būtų užtikrinta prieiga į e, kitų valstybių rinkas. Vadinasi, turėtų būti užtikrinta šiomis sutartimis vienodos ir sažiningos konkurencijos sąlygos. Be to, mums e, ateinačiais metais turėtų kilti klausimas dėl e, intelektinės nusavybės teisų ir čia iš tikrųjų e, pažanga padaryta netokia, kokios tikėjomės. Aš manau, kad e, e, me, nelabai gerai, kad mes nesukūrėme Europos bendrijos patento. Ir kad mes negalim apginti ir stiprinti savo patentų, o dėl to kyla pakankamai dideli nuostoliai mūsų įmonėms. Be to, žaliavų iniciatyva buvo parengta beveik prieš metus, kurią pateikė e, komisija. Iš tikrųjų, e, neturėtume pamiršti žaliavų. Turime užsiimti šio klausimo ir toliau. Ir jeigu mes protingai panaudosime visas savo politinės priemonės, tada mes galėsime gauti prieigą prie visų strateginių žaliavų, tokių, kurių mes neturime Europoje. Ir iš tikrųjų labai įspūdingas sąrašas yra tokių e, strateginių žaliavų, kur Europoje nėra. Jų yra pakankamai daug. Mes matome, kad vis dėlto kitos valstybės gina savo rinką ir neleidžia mums, pavyzdžiui, įeiti ten ir pasinaudoti žaliavomis. Todėl kyla vis didesnių problemų, pavyzdžiui, kad ir naudojant tas žaliavas, e, kurias mes ir turime Europoje. Ir e, iš tikrųjų yra sudėtinga e, atrasti arba išnaudoti tos e, dar likusius, e, tas likusias žaliavas, kuris yra Europoje. Iš tikrųjų, e, dabar kalbant apie standartizaciją, e, iš tikrųjų pasiekta pakankama pažanga, tačiau jinai yra per lėta. Mes konkuruojame su e, kitomis pasaulio valstybėmis. Yra žinomas ryčių, kur mes padarėme e, neblogą pažangą. Tai, tai, tai būtent, kad mes su Junktinėmis Amerikos valstybėmis susitarėme dėl standartizavimo politikos Tačiau mums reikėtų standartizuoti ir e, tam tikrus elementus mūsų e, santykiuose su e, mūsų partneriais pietričių ir, e, ir apskritai Azijoje. Ir jeigu mes iš tikrųjų sutarsime dėl vieningų standartų su amerikiečiais, tai yra didžiulė galimybė, kad mes galėsime intensyvinti mūsų prekybinius ryšius. O kalbant apie struktūrą, kur yra skirta įmonėms, iš tikrųjų matome būtinybę, kad būtų mažinama biurokratinė našta Europos įmonėms. Todėl reikia gerinti mūsų teisės aktų kokybę. Tai iš tikrųjų, ponios ir ponai, yra labai didžiulė užduotis jums. Aš kalbėjau e, su jūsų komiteto pirmininku ir esu dėkingas, kad, e, kad jis kaip ir aš išvelgia tokią būtinybę, kad parlamentas intensyviau e, užsiimtų e, teisės aktų įgyvendinimo poveikio vertinimo arba kaip buvo įvertinti, įgyventi teisės aktai. Tai būtent ekonominiai, socialiniai, ekologiniai ir technologiniai rezultatai e, teisės akto. Jie turėtų būti įvertinti. Žinoma, padaryta didelė pažanga, tačiau galima siekti jos dar daugiau. Aš manau, kad e, būtina, kad e, parlamentas e, e, savo teisėkuros procese iš tikrųjų atsižvelgtų labiau į šitą aspektą, tai būtent apie teisės aktų poveikio vertinimą. Tai yra tie punktai, kurias norėjau paminėti. Ir jie bus mm, nustatyti Europos paraminės politikos struktūroje, tai yra post Lisabonos darbo tvarkėje. Ir e, ši struktūra e, bus e, taikoma po dabartinės augimo ir plėtros politikas. Iki, iki šių metų pabaigos mes galėsime pradėti diskusijas šio, šiais klausimais, kad 2010 metais pavasarį Ispanija pirmininkaujantį tarybai galėtų jau remtis kažkokiu pagrindu Iš tikrųjų, mūsų pramonės e, politikos e, strategija nėra tokia bloga, mes jos labai smarkiai nekeisime, tačiau reikia ją tobulinti. Ir tai ir tam yra puikia proga iš tikrųjų pasinaudoti tomis pamokomis, kurias išmokame per pastarosius metus. Ir galiausiai nuosekliai E, suderinti dviejų pagrindinių ekonominių tikslų pasiekimą. Tai būtent, kad e, kongresingumas būtų padidintas ir būtų užtikrintas kiek įmanoma didesnis tvarumas. Man atrodo, kad e, svarbiausias politinis rezultatas, kuris pasiektas buvo pastarojo metu, kuris galbūt visuomenės liko nepastebėtas, E, yra, yra konsensusas, kuris susidarė e, komisijoje bendradarbiaujant su kitomis institucijomis. Tai kad e, pramonės produkcija iš tikrųjų būtų susijusi ne tik pažangiamis technologijomis, bet ir su tvarumu, energijos veiksmingų panaudojimu ir žaliavų taupių naudojimu. Ir mes šioje srityje turėtume būti lyderiai visame pasaulyje. Šitas e, senovinis mąstymas, kuri, su kuriuo aš susidūriau e, dar, e, dar dirbdamas komisijoje, iš tikrųjų, kad ekonomika ir ekologija nesuderinamos tarpusavėje, iš tikrųjų šitas mąstymas yra atgyvenęs. Mes turime iškelti pagrindinį tvarumo principą kuriuo turėtų remtis mūsų e, gamyba, mūsų ekonomika. Taigi, dar aš e, paminėsiu dar kelis sektorių klausimus, bet tik tai trumpai. Pirmiausia, paminėsiu temą, e, kuri priklauso tiesioginiai šio komiteto darbo sryčiai. Tai yra žemės stebėjimo sistema, Global Uh, monitoring uh, for Environment and Security, tai GMS sistema. Tai yra didžiausia žemės stebėjimo sistema, kuri yra kuriama šiuo metu. Tai dabar iš mokslinių tyrimų srities į įgyvendinimo fazę uh, pereita šioje sistemoje Ir labai svarbu, kad šiam projektui e, būtų rasta organizacija, kuri užtikrintų, kad ši sistema būtų panaudota kuo geriausiai ir kad tie informacija, kurią mes gautume iš GMS e sistemos, jais galėtų pasinaudoti visi, kurie norėtų e, dirbti su, tais, su tą informacija ir kad būtų nustatyta struktūra, kuri kontroliuotų išlaidas susijusias su šio projektu. Čia aš remiuosi komunikatu, e, kuris e, dar bus tik tai priimtas. Ir e, tame komunikate bus iš tikrųjų užsiims šio, šio projekto klausimų, ten bus aprašyta, kas, kiek kainuos šitas projektas. Aš galiu iškart pasakyti, kad šitas projektas nėra pigus. Ir mes neturėtume daryti tokios klaidos, kad e, šitas projektas e, e, vieną dieną pats apsimokės. Iš tikrųjų, tai yra viešoji paslauga. Mes turėtume ir išlaikyti tokį viešąjį paslaugą, tai yra teikti informaciją apie mūsų žemę, apie jos stebėjimo duomenis. Teisėkuros procese dabar yra vadinamasis farma paketas arba Iš tikrųjų, tai iš dviejų dalių sudarytas šitas, e, šitas paketas. Vienas pažang, viena pažangesnė, o kita e, truputį lėčiau veikianti. Tai būtent, kad būtų e, e, kontroliuojama, ar nėra klas, e, klastojami vaistai, tai kad būtų teikiama informacija e, pacientams. Aš norėčiau aiškiai pasakyti, aš Šimtų procentų remiu šitą pasiūlymą ir aš esu įsitikinęs, kad demokratinėje visuomenėje piliečiai turi teisę viską sužinoti apie vaistus, kurie jiems yra išrašomi. Ir aš negaliu suprasti, kodėl yra e, dar žmonių, kurie gina tokią situaciją, kad gamintojai, gydytojai arba slaugės e, žino viską apie vaistus, tik tai patys pacientai nieko nežino. Ir aš manau, kad taip yra teisingas požiūris, mes turime teikti kuo daugiau informacijos. Čia dabar e, e, buvo diskusija dėl e, skiepų susijusių su keulio gripu ir ten paaiškėjo iš tikrųjų, kiek smarkiai žmonės yra susidomėję tuo, iš ko yra sudaryti vaistai. Kitais metais e, mes turėsime susidurti ir su nelabai maloniais pokyčiais e, Europos automobilių pramonėje. Iš tikrųjų, e, čia krizė pasireiškė baisiausiai. Mes žinojome, mes įtarėme iš tikrųjų, kad automobilių pramonė nukentės Ir čia e, plėtojamas yra KARS 21 procesas su tokiu pavadinimu. Čia mes turėtume atsižvelgti ne tik tai į krizę, ne tik tai sumažėjusią paklausą, bet ir pasikeitusius vartotojų įpročius. Iš tikrųjų, gamintojai visose rinkos segmentuose uh, susiduria su to, kad paklausa sumažėjo. Tai čia iš automobilių pramonė neišimtis, tačiau čia yra kitų problemų. Tuo pačiu metu E, gamintojai turi taip pat daug investuoti, e, kad e, jie užtikrintų šio, šio parlamento priimtas priimtas ribas, kiek galima išmesti anglės dvideginio. Žinoma, aš pritariu, tai tos taisyklės yra labai teisingos ir bet kokiu atveju konkurencingumą mūsų pramonės pakels ši, šitos taisyklės. Tačiau aš e, net laikraščio skaitydamas e, nepastebiu, kad elektromobilis jau stovėtų prie mūsų namų durų. Ir aš manau, kad pažanga šioje srityje yra truputį per maža. Ir e, mes turėtume gal paskatinti šitą perėjimą nuo įprastinio vidaus degimo variklio prie elektromobilio. Ir Pavyzdžiui, tokiu atveju, jeigu mes perėsime prie elektromobilių, tai tokių technologijų, kurias mes naudojam vidaus e, e, dėgymo varikliuose, kurias dabar yra labai e, pažangios ir sudėtingos, jų nebereikės. Komisija iš tikrųjų Mm, pasakė, kad nebūtinai čia turi būti, jinai turėtų įsikišti ir reglamentuoti tokius procesus, čia turėtų pati rinka nuspręsti. Ir General Motors, ir Europos e, įmonės e, tarsi mm, bando imtis veiklos, tarsi ginti savo, savo pozicijas, e, jos tarsi apšaudo mūsų pozicijas įvairiais argumentais. Ir aš norėčiau pasakyti, kad e, visos valstybės, kuriuose e, egzistuoja General Motors filialai, mes nusprendėme, kad yra teisinga, kad jie išsivaduotų šitie filialai e, iš motininio koncerno, būtent, kad nebūtų spaudimas joms amerikiečių gamintojų, kad, jos, kad šitie filialai gautų uh, galimybę išnaudoti savo konkurencinius privalumus Europos rinkoje. Todėl komisija ir visos interesuotos valstybės narės, kurios pritarė Vokietijos pasiūlytam finansavimui, iš tikrųjų, e, čia prisiminkime Opelio atvejį Iš tikrųjų. E, Koncept. Taigi tokioms įmonėms kaip Operlis vis tik reikėtų suteikti šansą. Esminiai sprendimai čia susiję dėl valstybės pagalbos. Ar ji turi būti leidžiama, o jeigu taip, tai kokiamis sąlygomis ir kokiamis taisyklėmis vadovaujantis. Aš sakiau, kad dabar jaučiamės tarsi atakuojami artilerijos ugnimi ir ne visada per dūmus matyti, kokia iš tikrųjų yra situacija, bet komisija kol kas vis tiek turi gerbti taisyklę, kad valstybės pagalba turi būti sankcionuojama kažkokiais, e, remintis kažkokiais principais, kurie e, remtųsi ekonomikos pagrindais. Labai sunku įvertinti dabar, kaip tiesis toliau. Labai sunku dabar įvertinti, ar komisijos užimta pozicija yra pati geriausia, bet bent jau aš tikiuosi, kad mums pasiseks užtikrinti, kad gamyklos Europoje galės būti išlaikytos, kad joms nereikės užsidaryti. Be jokios abejonės komisija remia pastangas tas gamyklas Europoje išlaikyti, bet e, esminis kriterijus čia yra tai, kad jos ekonomiškai privalo būti gyvybingos. Taigi e, ekonominis gyvybingumas čia turi nulemti. Žinoma, yra įvairiausių mechanizmų, kuriais galima remtis. Automobiliai, laivai, lėktuvai, visas tas pramonės srityjs susidūrė su ekonominiais sunkumais. Ir matome, tarkime, kad daug laivų statyklų ištuštėjo. Prieš keletą savaičių šią temą buvo surinkta konferenciją buvo susirinkusios valstybės narės suinteresuotos ir suinteresuotos šalys, tame tarpe įvairūs ekspertai, profsąjungos atstovai, visi galėjo pasisakyti. Na ir buvo bandoma suformuluoti išvadas. E, ir kokia ta buvo išvada, kad Europa turi stengtis išlaikyti laivų statybą. Bet e, kokia ta pramonė šaka turi būti. Mūsų pozicija bus stipri tik tada, jeigu sugebėsime veikti nišoje, kuri reikalauja aukštųjų technologijų. Per pastaruosius keletą metų įvairiose pramonės šakose bandome sukurti tam tikrą nuspėjamumą. Stengiamės e, žvelgti į ateitį, planuoti ateitį, kalbame su par parlamentais, kalbame su pramonės atstovais, su profsąjungomis, aplinkos e, įvairiomis asociacijomis, pilietinės visuomenės grupėmis, nevyriausybės organizacijomis ir taip toliau, klausdami, ko visuomenė tikisi iš įmonių, iš pramonės e, artimiausioje ateityje ir ko pramonė iš mūsų tikisi. Kitaip sakant, mes tengiamės užtikrinti tam tikrą nuspėjimumą, nuspėjimumą ilgalaikio planavimo procese. Nuspėjimumą toms bendrovėms, kad jos e, tinkamai prisimtų savo valdymo atsakomybę, žiūrime įvairius e, sektorius, telekomunikacijų, laivų statybą, automobilių pramonę ir taip toliau. Ir e, tokios politikos rezultatai dabar jau pradeda ryškėti. Savame suprantame, kad e, apie tai, kas vyksta, mes jūs reguliariai informuosime. Manau, kad e, e, turime savo darbę vadovautis kuo skaidresniais metodais, kuo teisingesniais metodais. Nekalbame apie tai, kad e, mes tam tikras sąlygas pramonės įmonėms nustatytume už uždarų durų, kad e, vadovautumės ten kokiais nors godumo interesais, e, visiškai neatskleidami visuomeniai, ką svarstome. Man kaip tik norėjosi plataus kuo daugiau žmonių apimančio proceso ir man, regis, man pavyko to pasiekti. Aš manau, kad metodas, kurį mes naudojame, yra racionalus ir e, tikrai manyčiau, kad galėtume džiaugtis galėdami būtent tokiu pagrindu dirbti ir ateityje. Prieš paskutinę mano pastabą susijusi su tuo, ką sakiau prieš keletą minučių, kai kalbėjau apie bendrasias sąlygas apie bendrus pagrindus. Ir žinote, kad mano politinis mandatas eina į pabaigą, bet vis dar yra keletas dalykų, kurie man rūpi, kad jie tęstusi ir ateityje, tarsi kaip mano palikimas. Ir čia man atrodo, kad e, ypač svarbu, kad Europoje galima būtų užtikrinti verslumo iniciatyvos laisvę. Kad e, tos iniciatyvos būtų vaisingos, kad e, neatsirastų kažkų pernelyg e, didelių naštų verslui. Taip, mums reikia kokybiškų uh, taisyklių, tame tarpe aplinkos saugos rytyje, kokybės standartus rytyje ir taip toliau. Bet tų tikslų turime siekti be bereikalingo biurokratinio aparato ir be bereikalingų išlaidų. Ta iniciatyva pradėjome prieš keletą metų ir dar iki šio mėnesio pabaigos komisija pateiks visą apimančią ataskaitą, iš kurios jūs uh, pamatysite, kad e, tas tikslas, apie kurį aš kalbėjau, kad iki 2012 metų e, išlaidos sumažėtų 25 procentais, kad tas tikslas būtų pasiektas. Nes e, apskritai, jeigu jau kalbėti skaičių kalba, tai kalbėtume apie 40 milijardų eurų sutaupytų. Žinoma, tai priklausys nuo teisėkuros projekto ir aš žinau, kad rengiama e, nemažai projektų, kurie leistų daug sutaupyti. Žinau, kad čia prasme jūs nesate e, vedantysis komitetas, bet be jokios abejonės ir jūsų komitetas turėtų smarkiai prisidėti prie to, kad e, ši politika būtų sėkminga. Jūs turite sukaupti daug žinių, daug patirties ir tikiuosi, kad jūsų komitetas tam skirs pakankamai dėmesio. Per keletą pastarųjų metų mačiau vis tik tai daugiau teigiamų negu neigiamų poslinkių. Aš manau, kad ES daug ko pasimokė. Kartais jai pritrūksta motivacijos O žiūrint į politinį matmenį, kai rengiame teisės aktus, turime pasistengti, kad neužsmauktume verslo iniciatyvų išeinančių iš, iš verslininkų. E, socialinėje rinkos ekonomikoje, bent jau kaip aš ją suprantu, mums tenka spręsti daug nesusipratimų. Ir tie nesusipratimai gana plačiai paplitę. Pavyzdžiui, vienas iš jų yra, kad e, verslo politika iš esmės yra priešiška darbuotojų teisėms. Bet tai klaida, nes darbo vietas kuria pramonė, įmonės, jas kuria ne politikai. Mes galime prisidėti prie darbo vietų kūrimo, prie tų darbo vietų, kurias kuria pramonė ar įmonės kūrimo. Tai ir būtų, taip sakant, verslui palanki politika. Turime veikti taip, kad palaikytume verslumo dvasę. Ir tokia politika toli gražu nereiškia, kad mes užmerkiam akis e, ir nematom visuomenės poreikių. Atvirkščiai, e, tokia politika turėtų prisidėti prie e, įmonių augimo galimybės, investavimo galimybių ir šia prasme prie jų galimybių kurti darbo vietas. Aš manau, kad šią problemą teks spręsti ne tik ateitie, bet jau ir dabar. Ir uh, Mes turime savo rinkos ekonomikas pasukti tokia linkme, kad būtų sukurta ir išliktų e, pakankamas skaičius gerai apmokamų e, normalių darbo vietų. Šiandien į smulkmenas nesileidau, į detalės e, nesileidau, galėsiu atsakyti į klausimus, jeigu norėsite paklausti. Jūs esate mm, jūsų kadencijos pradžioje, todėl aš tik norėjau paminėti plačiais bruožais tai, ko galima būtų tikėtis. Dėkui. Herzlichen Dank, Herr Kommissar, für die. Ačiū, e, ponė komisijos narių, už tą labai išsamų pasakojimą. Ir ačiū už e, aiškės, e, kritiškas, protingas ir toli siekiančias išvadas. Iš tikrųjų, mums yra labai svarbu turėti tam tikrą pagrindinį įvertinimą tų projektų, kurių, su kuriais mes turėsime dirbti per artimiausius penkerius metus. Iš tikrųjų, ir e, jūsų išvalgos yra, mums labai yra naudingas. E, iš tikrųjų, čia, kai jūs minėjote, e, pasižymė jau tam tikrų diskusijų potencialų. Mes galime kritikuoti ir aiškintis visus šios dalykus, e, kuriuos jūs minėjote. Aš turiu labai ilgą sąrašą kalbėtojų. Jeigu jūs iš tikrųjų norite kalbėti, mėly kolegos, tai iš tikrųjų per ilgai nekalbėkite, nes neturime per daug laiko. Mes norime suteikti žodį kiek įmanoma daugiau žmonių. E, e, Pirmą noriu pasakyti, pane Dėl Kastilio. Prašoma. Presidente, muchas gracias, señor komisario, por su presencia hoy aquí. Ačiū, e, e, ponė pirmininkė, ačiū, e, ponė komisijos narė, ačiū, kad atvykote pas mus. Aš norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti Jums už darbą, kurį Jūs nuveikite mūsų komitete. Aš galvoju, suprama, apie pastarosius penkerius metus. Jūs buvote atsakingas komisijoje už pramonės politiką. Ir aš norėčiau padėkoti visų pirma už darbą, kurį Jūs nuveikite. Aš e, norėčiau susikoncentruoti į tikslius klausimus. Pirmiausia, kitais metais e, kalbėsime apie e, inovacijas ir kūrybiškumą. Tai bus inovacijų kūrybiškumo Europos metai. Tai reiškia, kad baigs, baigsis ir Lisabonos darbo atvarkės galiojimas. O Lisabonos darbo atvarkė buvo, kaip mes visi žinome, ne tik tai iš Europos politinių diskusijų, bet ir diskutuojant atskirose valstybėse, buvo e, tokia sutartis, tokia struktūra, toks nuorodų dokumentas, e, kuriame kiekvienas bandė atrasti vis savo tikslus ir terpti savo tikslus. Ir iš tikrųjų tai buvo remiamas tuo dokumentu, jeigu buvom priimami kokie nors sprendimai arba e, jau buvo remiamis ką nors ginant savo interesus, pavyzdžiui. E, bet kuriu atveju mes labai daug kalbėjome apie Lisabonos darbo atvarkę. Šitą iniciatyvą buvo tikrai puikus postumis, nors e, iš tikrųjų tiesa, kad po dešimties metų e, iš tiesų dar yra didžiulė spraga tarp Junktinių Amerikos valstybių ir tarp Europos. Mes iš tikrųjų inovacijų srityje nelabai priartėjame prie Junktinių Amerikos valstybių. Deja, netgi šita bedugnė šitas spraga dar pagilėjo. Ir, ponia komisijos nariai, kaip jūs matote mūsų struktūros plėtrą, būtent susijusią su inovacijomis? Taigi, kokią mes sistemą turime e, pritaikyti vietoje Lisabonos darbo atvarkės? Kas pakeis ją? Jūs kalbėjote apie šitą inovacijų aktą, kurį, kurį, parengs, e, kurį parengė komisija. Tai įdomus dokumentas. Ir ten buvo padarytos tokios išvados, kad, e, pavyzdžiui, e, intelektinė nusavybė Europoje, Europos patentas, inovacijos, bendradarbiavimas tarp mokslo įstaigų ir ekonomikos ten yra pabrėžti kaip labai svarbus. Dar aš norėčiau paklausti, ką komisija turėtų padaryti, kad e, Europos projektai būtų vykdomi tam tikroje struktūroje, kad joms būtų sutiktos tam tikros sąlygos, e, kurios pakeistų Lisabonos darbo atvarkę. Tą norėčiau pakartoti. E, mažos vidutinės įmonės, pavyzdžiui, jos sunkiai gali gauti kreditus. Bankų kapitalas, kuris tam reikalingas, Bazelio 2, pavyzdžiui, teisės aktas, sukelia papildomas problemas ir todėl mažosios ir vidutinės įmonės dar sunkiau gali gauti finansavimą. Buvo e, ištirtos kelios iniciatyvos ir aš norėčiau paklausti, ar komisija pati parengs e, kokias nors iniciatyvas, kurie, kurios bus įgyventas per kitą kadenciją. Dar dėl, pavyzdžiui, kitas klausimas dėl automobilių pramonės. Aš e, kaip Ispanija, žinoma, ginu tą faktą, kad tos įmonės, pavyzdžiui, kaip Opelis, egzistuotų ir toliau. Tai būtent tos įmonės, kurios yra veiksmingos ir kurios veikia m, mm, pakankamai pelningai. Tačiau yra kitas dalykas dar dėl e, tarptautinės kompetencijos. Gerai, automobilių pramonė tai tvarkoja, bet žemės ūkio, pavyzdžiui, rinka Ir čia kaip mes galime paskatinti konkurencingumą. E, ir kaip mes galime įleisti, pavyzdžiui, ir, ir kitus produktus, kurie yra gaminami kitų gamintojų kitose valstybėse. E, kaip jie gali patekti į mūsų rinką. Ačiū, ponė, e, ponės Grotė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nu, taip pat norėčiau padėkoti pono komisijos nariui Ferhoginui. Jūs kalbėjote apie automobilių pramonę. Ir e, aš e, rengiau pranešimą Euro, Euro 5, e, Euro 6 standartus. Ir čia iš tikrųjų jūs nuveikėte daug, daug visų pirma, jūs buvote pasirengę kompromisui, jūs padėjote ir mums siekti bendrų sprendimų. Ačiū Jums už likščiolinę politiką. Būtent ir dėl to, kad mes sukūrėme tam tikras sąlygas, net ir krizės metu mes, mums jos teikia naudą. Ir mano klausimas E, yra susijęs su ateities technologijomis. E, e, jūs kalbėjote krizė, technologijos, kurios išmeta mažai anglės dvideginio. Tai iš tikrųjų tai yra pagrindiniai elementai jūsų pa, pakete. Tai būtent, kad ten būtų taupios technologijos ir, pavyzdžiui, atsinaujinčių energijos šaltinių būtų varomi šitie automobiliai. Jūs, jūs pasakėte, kad e, e, elektromobilių dar nėra ir mums čia reikia tam tikros bendros strategijos. Tačiau, kaip mes galime šitoje srityje sukurti tinkamą infrastruktūrą ir kaip mes galime plėtoti mokslinius tyrimus šioje srityje. Tai būtent mes turime peržengti tarp sistemos ribas, mes turime skirti tam tikrą finansavimą mokslinius tyrimus plėtoti, pavyzdžiui, ir finansuoti e, aplinkosaugos srityje, automobilių e, pramonės srityje, technologijų modernizavimo srityje. Būtent, kad būtų, pavyzdžiui, finansuojamos ir tos iniciatyvos, kurios e, nebūtinai priklauso pačiai, pačiai sistemai, kurią mes patys nustatėme. Tačiau e, aš norėčiau pasakyti, kad, sakykime, mes turime atkreipti dėmesį ne tik tai į finansinius, ekonominius ir e, technologijų klausimus, bet ir užimtumo ir socialinę politiką, kuri yra būtent susijusi su šiomis ankstesnėmis sritimis. Ir čia aš manau, kad komisija turėtų paskubėti ir įvertinti poveikį savo naujų teisės aktų šioje srityje, būtent e, susijusi su, su užimtumu, socialiniam poveikiu žmonėms, Ačiū. Panas Van Brandt. Commissaris, voor um, de boeiende en heel open uh, uiteenzetting. Dėkuoju komisarui už labai įdomią ir atvirą kalbą. Per pastarosius penkerius metus neturėjau progos su jumis dirbti ir apgailestauju, kad ir per ateinančius penkerius metus neteks dirbti kartu. Manau, kad jūs nusipelnote paramos, nes jūs iš tiesų tikite pramonės ateitimi, o tai labai svarbu. Mūsų komitetas taip pat pramoniai skiria ypatingos svarbos. Ekonomika gerai neveiks, jeigu nebus naujovėmis grįstos pramonės. Ir komisija yra daug nuveikusi, kad taip būtų. Jūs minėjote įvairių iniciatyvų, tyrimų, švietimo srityse. Tačiau aš noriu paklausti, ką komisija dirba su vadinamoju nuo lopšio iki naudojimo pabaigos, nuo pradžios iki pabaigos principų, siekiant sumažinti atliekas, nes tai turėtų būti vienas iš svarbiausių pramonės principų ateityje. Kadangi aš atstovauju Antverpno miestui, aš noriu paklausti porą klausimų su tuo susijusiu. Jūs pasakėte, kad e, sprendimus dėl valstybės pagalbos galima priimti vadovaujantis tik tai ekonominiais argumentais. Čia aš visiškai tam pritariu. Su viena salga. Dėl ekonominių argumentų ne mums reikėtų spręsti, ne mes, ekspertai. Aš kalbu ne tik apie save, bet ir apie Flamų žemės vyriausybę. Ne mes galime nuspręsti, ar bendrovė gali išsisteigti ar ne. Ne tik mūsų spaudoje, bet ir Vokietijos spaudoje skaitome, kad Opelio gamykla Antverpenė bus naikinama. Ir Vokietijos vyriausybė teigia, kad pagal griežtus ekonominius kriterijus Antverpino gamykla gerokai nusileidžia Bochumo gamyklai. Bet ar tikrai Vokietijos vyriausybė gali taip kategoriškai teikti tokius dalykus ir netgi leisti tokiam žinioms patekti į spaudą? Man, kaip Europos parlamento nariai, labai nemalonu perskaityti tokias žinias rytinėme laikraštyje. Ne tik todėl, kad aš atstovauju Antverpinui, bet ir apskritai. Antra, ar komisija duos daugiau aiškumo dėl šių ekonominių kriterijų. Tai yra, kada komisija užims aiškę poziciją dėl valstybės pagalbos. Man nerima kelia tai, kad ko gero komisija tai pasielgs, kai jau bus per vėlų. Labai malonu, kad dabar galiu su atvirai, atvirai su jumis kalbėti ir tikiuosi iš jūsų aiškių atsakymų. Dar dėl aiškumo. Man atrodo, kad geriausiai atvirai veikia Europos profsąjungos. Jos turi pakankamai drąsos kalbėti apie problemas, apie kurias komisija tarsi kartais nutyli. Tikiuosi iš jūsų tiesių atsakymų šios klausimus. Ponas Gyrek, ačiū pirmininkė. Aš noriu pratesti kolegės mintį apie Opel gamyklą. Nes e, tai yra svarbus klausimas. Noriu užduoti klausimą dėl Opel reikalų. kanadiečių ir rusų konsorciumas nusipirko didžiąją akcijų dalį Opel kompanijoje. Ar tai galbūt reikštų, kad bus iškeliama gamyklos už ES ribų? Pavyzdžiui, girdėjome gandų, kad Glyveco Lenkijos gamykla bus iškeliama į Rusiją. Kiek tiesos yra tuose ganduose ir ar komisija gali pateikti garantijų, kad taip neatsitiks? Nes jei kalbėsime tik tai apie konkurencingumo aspektą, tai gamyklos perkelimas į Rusiją, ko gero būtų daromas dėl konkurencingumo sumetimų, nes darbo jėgos kaštai, aišku, mažesni, mažesni, bet kokybė irgi būtų prastesnė. Ačiū. Toliau ponas Balčytis. Ačiū gerbiamas pirminkė. Taip pat norėčiau padėkoti gerbiamam komisarui už labai įdomią prezentaciją dėl mūsų tam tikrų įmonių ir pramonės šakos perspektyvas. Nors esu ir naujas Europos parlamento narys, tačiau išėjęs iš šito pastato ir ypatingai sugrįžęs į savo valstybę, vis vien mes visi privalom atsakyti į labai paprastus klausimus. Situaciją mes puikiai suprantam, kad objektyviai yra šiandieną gana sudėtinga ir nebereikalo Europos komisija kartu su Centriniu Europos banku šiuo metu viduryje atliko tyrimą kokias didžiausias problemas, su kokiam didžiausiam problemom susiduria smulkios ir vidutinės įmonės. Nors pats tyrimas buvo atliekamas 27 ES valstybėse, bet daugiau yra analizuojama eurozonos valstybės. Ir tikrai su malonumu galima skaityti, kad daugiau negu 70 procentų įmonių, kurios iš tikrųjų patyrė tam tikrą problemą dėl finansavimo, Jos gavo paramą iš bankų ir iš vairių ES institucijų, konkurencijos fondo, regioninės plėtros fondo ir panašiai. Kaip žinia, kitos ES valstybės, ypatingai tos, kurios nepriklauso eurozonai, šiandieną turi dar didesnių problemų su finansavimu ir šitoje ataskaitoje taip pat yra pateikta. Ar jūs nepritartumėt minčiai, gerbimas komisarė, kad ateityje finansinė parama, ypatingai tokiom sudėtingom ir kitom sąlygom, kaip yra dabar atsitikę, Europoje turėtų būti prieinama visom ES valstybėm, o ne tai, kad kai kurios yra kreipiamas tik tais į tarptautinį valiutos fondą. Jeigu mes iš tikrųjų norime pasiekti tą, ką jūs minėjote, dėl inovacijų, greitesnio perimo prie inovacijų, prie tvarumo principo įteisinimo ir daugelį kitų dalykų. Tai yra kalbant apie mūsų bendros e, Europos valstybių konkurencingumo, solidarumo,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 Eh, Susit tombai komisijau. Eh, ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Aš norėčiau visų pirma padėkoti komisijos nariai už labai išsamius atsakymus. Ir, ir aš labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų horizontalus principas taikomas yra komisijos eh, teisėkorų iniciatyvoje. Ir kad atsižvelgiama iš tikrųjų į situaciją, kuri dabar yra Europoje. Čia dabar reikia mūsų globalaus požiūrio. Todėl inovacijų politika šiuo atveju mums tikrai galėtų pagelbėti. Būtent jinai galėtų padaryti įtaką kito, kitoms politikos rytims, kaip komisijos narys jau pasakė. Čia kalba apie restruktūrizavimą, e, e, e, pramonės politiką ir kitas sritis. Aš norėčiau dar e, sužinoti, kągi jūs manote apie tas inovacijų strategijas ir apie e, t, technologijų strategijas, kurios iš tikrųjų būtinos e, laivų statybos automobilių pramonėje. Žinoma, yra dar kitos rytis, kurios yra taip pat svarbios, nes būtent jos sunaudoja daug energijos. Todėl e, e, ten atsiranda problemų dėl išmetamo anglijas dviteginio kiekio. Prisiminkime, pavyzdžiui, keramikos pramonę kuriai reikia atskiros, sakyčiau, politikos. Ir aš manau, šiame kontekste taip pat inovacijų politika turėtų apimti tas sritis, būtent, kad būtų skatinamos tokios e, e mažai anglės dvideginės išmetančios pramonės. Uh, vielen Dank, Herr Vorsitzende. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Uh, Aš norėčiau visų pirma Jums e, padėkoti už puikų, už e, puikų bendradarbiavimą ir aš tikiuosi Jūs suprantate olandų kalbą, dėl to kalbėsiu lietai. Žinoma, linkiu daug sėkmės Jūsų būsimoje karjeroje ir gyvenime. O dabar kalbant apie automobilių sektorių. Čia e, buvo kritikuojamas ne tik jūs, bet ir Europos komisija, būtent dėl to, kaip buvo reaguojama į automobilių pramonės padėtį. Aš nežinau, ar jūs galite prisiminti dabar 90-ąją dešimtmetį plieno sektorių, pavyzdžiui. Ir kodėl, e, kyla klausimas, e, nedaroma to paties dabar su automobilių pramonė, kaip ir e, anuo metu su plieno pramonė. Mes iš tiesų turėtume imtis aktyvesnių veiksmų, kad nebūtų paskui per vėlu. Mes neturime laukti, kol, kol iš tikrųjų bus blogai. Ir šitas, e, šitas absurdiškas subsidijų skaičiavimas tiek Vokietijoje skiriama, tiek kitose šalyse, iš tikrųjų jis ne, ne, visiškai nereikalingas. E, man tiesiog galima koordinuoti gal tas subsidijas, iš tikrųjų tada nebūtų tų absurdiškų ginčių. E, žinoma, tai galbūt buvo bandoma, pastebėjau kai kurios bandymus, tačiau jie buvo tikrai nelabai rezultatyvūs. O dabar, e, kalbant apie naujas technologijas, kad e, jūs e, kūrite, jūs pasakėte, kad kuriama yra koordinuota strategija. Iš tikrųjų, vyksta rinkoje, kaip mes pastebime, tam tikri cikliniai sviravimai. Rinka keičiasi, naujos kartos produktai E, bus kuriami. Jūs sakėte, elektromobilio dar nėra, tačiau jisai yra galbūt ne už kampo, tačiau galbūt kitame miesto kvartale, galbūt jisai, ar, jisai bus kuriamas, tačiau truputį per, per lietai. Iš tikrųjų, e, rinka, kalbant apie automobilių pramonę, e, nesugriuvo, tačiau sumažėjo jos apimtis. Todėl, todėl buvo Mm, atleidžiami darbuotojai. Ir tokių ciklinių sviravimų buvo pakankamai nemažai. Automobilių paklausa mažėjo, paskui vėl padidėjo, vėl tie darbuotojai buvo priimti į darbą. Ir e, ponas e, Girikas e, mm, minėjo jau tą dalyką, kad fabrikas iš Lenkijos gali būti perkeltas į Rusiją. Kolegė dar kalbėjo apie Mm, Antverpenė esančią gamyklą, galbūt jinai galbūt, gali būti perkelta į Rusiją. Bet čia iš tikrųjų mes kalbame apie automobilių gamintojo autonomiją, apie jo sprendimo teisę. Tačiau komisija galėtų čia įsikišti, jeigu mes kalbame apie technologijas, kurios kūriamos yra su Europos lėšomis, Europos parama, tada negalima tų technologijų, kurios sukurtos čia, eksportuoti šiaip be niekur nieko į Rusiją. Ir čia komisija gali įsikišti, kad duotų signalą automobilių gamintojams. Jeigu jūs norėtumėte dirbti su nauja technologija, tada iš tikrųjų ta nauja technologija turi pirmiausia patekti į Europos rinką, o ne į kažkokį gamintoją, kuris perims Opelį, pavyzdžiui, ir paskui uh, jisai gamins automobilius Rusijoje. Man reikėtų e, voluntaristinio požiūrio. Galbūt galėčiau su jūsų įpėdinio pasišnekėti. Dar šeši žmonės norės kalbėti. Galėtume gal juos sugrupuoti, bet prieš tai komisarui steiksim žodį trumpai atsakyti, kad e, dar nekomplikuotume reikalų, laiko nelabai turime. Pas mus dar vienas pranešėjas pusė penktos atvyksta. Ponas Frogenas, e, labai trumpai pasistengsiu. Pirmiausia, dėl automobilių gamintojų. Dėkuoju poniai Kastilijų už tai, ką jinai pasakė. Nėra tas vaizdas toks jau niūrus, ypač kai pažiūrite į. E, inovacijų ir e, našumo potencialą. Nes jeigu pažvelgsite tai į JAV ir į kitas pasaulio valstybės, ten situacija gal ir pagerėjo, bet ne taip jau smarkiai. Na, o darbo tvarkės atnaujinimas vargu ar remsis e, ankstesnėje darbo tvarkė kurią mes priemė 2004-aisiais. E, vargu ar dirbsime 2000-ųjų metų Lisabonos darbo tvarkės pagrindu, turime 2005 metais jau augimo dokumentus. kur beje tas e, ginčytinas tikslas aplenkti JAV iki 2010 metų mūsų naujosiuose dokumentuose jau nebefiguruoja. Akivaizdu, kad e, žvelgsime į ateitį, į kitą penkių metų laikotarpių ir jį planuodami neišvengiamai atsižvelgsime į patirtį stengsimės tą projektą patobulinti, daugiau susitelkti ties e, tam tikrais prioritetais, kuriuos turėsime beje ir labai aiškiai apibriežti. Turėsime atsikratyti bereikalingų naštų ir susitelkti ties to, ką tikrai turime europinių lygmenių nuveikti. Turime pakankamai geros patirties e, ekonomikos augimo ir užimtumo politikos rytyje. Mes turime labai gerų elementų, galime pasinaudoti kai kurių valstybių narių patirtimi ir perkelti tą patirtį į kitas valstybės narės. Taigi veikia sistema, kurioje mes mokomės vieni iš kitų, e, tai e, vyko gana patenkinamai. Čia visai nesvarbu, kuo mes tai matuosime, ar uh, inovacijomis, konkurencingumo potencialu ar, ar vystimosi matu. E, tai nesvarbu, kai žiūrite į tuos dalykus e, pasaulyje, tai pamatysite, kad būtent Europos šalis yra tarp e, labiausiai novatoriškų e, E, valstybių. E, būtent europinės šalis yra novatariškiausios, pirmiausia Šveicarija, paskui Suomija, paskui Švedija. Tad visada sąrašo pradžioje rasite Europos šalį. Taigi taip mes galime, nėra nieko, ką mes Europoje nesugebėtume padaryti. Problema tik tai, kad ne visose sektoriuose tai galime padaryti vienu kartu. Bet e, Kaip sakiau, mokomės vieni iš kitų, perteikėme savo patirtį ir tai tikrai yra labai pozityvu. Kitame klausime buvo paminėtos e, vidutinės smulkios įmonės, e, laisvos prekybos sutartys. E, egzistuoja tam tikras politinis, tarsi sąranga, mechanizmas, šias politikos įtyje ir dabar e, iš esmės jau perėjome į tos politikos įgyvendinimo stadiją. Taip, e, banko paskolų prasme smulkės vidutinės įmonės pateko į tam tikrus pastus. Bet čia jau yra bankų sistemos e, problema kai kuriuose valstybėse norėse, kai kuriuose bankai iš tikrųjų susidūrė su dideliais sunkumais, o kitose e, nacionalinė ir kooperatyvinė bankų sistema daug palankiau veikia vidutinių smulkių įmonių atžvilgių. Mes e, tokioms įmonėms turime specialą finansavimo mechanizmą, jisai plečiasi ir jeigu pasižiūrėsite, e, kiek lėšų dabar joms yra prieinama per bankus, tai pamatysite, kad e, jų dabar daug daugiau negu praeitie. Ponas Grotė kalbėjo apie automobilių pramonę, socialinės pasiekmes. E, Komisija yra vienas ar, ar du e, privalomi dalykai, žinoma, čia taip pat yra e, vietos tobulėjimui ir jeigu parlamentas čia įsijungtų, būtų labai gerai. Buvo dar vienas klausimas apie Opelio gamyklą. Dabar pono Balčyčio klausimas. Aš jau minėjau smulkės ir vidutinės įmonės, bet e, žinoma, neteisinga, kai tokias įmonės remiamės tik tai uh, Eurozonos šalise yra Europos investicijų bankas ir reikia pasakyti, kad jisai finansuodamas jas nedaro skirtumą tarp eurozonos ir ne eurozonos. Egzistuoja įvairiausių programų tokiams įmonėms paremti, aš jas kūruoju ir dauguma iš to finansavimo eina per Europos investicijų banką. Ir tenka visoms vidutinėms ir smulkioms įmonėms. Jūs paminėjote, kad e, visi turėtų vienodai e, gauti. E, taip, aš sutinku kai kuriuose, kai kuriais atvejais visi turi gauti vienodai, bet E, kai kuriais atvejais turime remti solidarumo principą. Jeigu pas jūs viskas tvarkoji, tai ko gero nieko neturėtumėte gauti, o turėtų daugiau gauti tie, kuriems trūksta. Nes pačio to projekto esminė mintis yra padėti tiems, kurie atsilieka pasivyti. Ir būtent e, solidarumo aspektas e, turėtų mūsų politikai ir toliau būti stiprinamas. Ponas Karvajo. Sutinku su jūsų pastabomis. E, technologinės inovacijos e, yra tai, ką galima būtų remti per e, privačių ir valstybės įmonių partnerystę per septintąją mokslo tyrimų programą. Tik tai savaime suprantame, mes turime stengtis duple, darbo dubliavimo egzistuoja ir kitų e, priemonių, instrumentų, kurie leidžia mums siekti technologinio proveržio. Yra e, tam tikros teisinės nuostatos, kai kalbama apie automobilių taršą ir, aišku, toms e, nuostatoms pritarė ir Europos parlamentas. E, savame sprantama, kad jų esmė yra padėti Europos automobilių sektoriui ir taikant tas nuostatas e, visiems e, vienodai. Iškyla klausimas, kaip mes dabartinę naštą galėtume, galėtume vienodai ir pasidalinti tas naštas, kurios kyla iš teršalų prekybos sistemos. Praeitie Komisija jūsų komitetui yra pateikusi dokumentų šiais klausimais. Dabar, pavyzdžiui, eina kalba apie teršalų išmetimus e, tose įmonėse, kur e, pramonės gamyba neišvengiamai smarkiai teršia. E, bet tarptautinės konkurencijos sąlygomis e, nebūtų jokios prasmės, e, pavyzdžiui, siekti, kad tokios įmonės ir fabrikai užsidarinėtų arba būtų e, perkeliami kažkur į kitas šalis. Komisija analizuoja visas pramonės šakas, visus sektorius ir pasektorius ir žiūri, kur daugiausia ir taršos e, anglijas dvideginių. Ir paskirstat tuos e, taršos leidimus reikia atsižvelgti į e, gamyklos naudojamą technologiją, į tos technologijos kokybės standartą. Tos, kurios naudoja pažangiausias technologijas, turėtų gauti iš tos sistemos tam tikrų privalumų. Ir tokiu būdu mes tengiamės tarsi stumtelti, stumtelti technologijų pažvalgą, pažangą. Na ir tai leidžia man pereiti prie automobilių pramonės. Apskritai, kalbant, žiūrint į Europos automobilių pramonės ateitį, čia, žinoma, ne, ne man tenka užsiimti kokią nors kritiką. Jūs žinote, kad 2004 metais mes inicijavome uh, E, automobilių pramoniai skirtą programą. Ir e, tuo metu buvo sutarta dėl bendros koncepcijos. Savaime suprantama, e, šiandieną komisija neturi nei valios, nei galimybių toliau tęsti tradiciškesnę pramoninę politiką, nustatyti e, kainas arba dalinti subsidijas. E, aš tikrai nenorėčiau, kad būtent tokio tipo politika būtų toliau e, taikoma. Tark kitko, net ir jeigu norėtume, vargu ar galėtume tai padaryti. Nes jeigu pažvelgsite į biudžetą ir ką mes dažnai užmirštame žiūrėdami į Opelio atvejį, tai pamatysime, kad e, pagal e, ES teisę subsidijos e, tokioms įmonėms yra sutarčių draudžiamos. Tik tai išskirtiniais atvejais galima tas subsidijas teikti ir yra labai aiškias taisyklės, pagal kurias komisijai tenka nuspręsti dėl tos išimties. Tas e, subsidijos tada kaip dotacijos iš struktūrinių fondų galbūt gali būti įmanomas, bet joms jau taikomos kitos taisyklės. Tais atvejais galvojama, ar tie pinigai e, padės sukurti naujas darbo vietas. E, juk įmoniai negalima iš struktūrinių fondų duoti pinigų, e, nereikalaujant, kad e, jie nebus e, panaudoti darbo vietoms kurti. Dabar kalbant apie valstybės pagalbą, daug kas sakė iš pasisakysiu, kad komisija turi labai aiškiai apibriežti taisyklės, kada tokios subsidijos yra galimos. Ir komisija, man atrodo, labai aiškiai yra pasakiusi, kad tokios subsidijos yra įmanomas tik tai verslo plano pagrindu, restruktūrizavimo plano pagrindu. Kitaip sakant, kad e, tas planas numatytų kažkokią viziją į ateitį, numatytų kažkokią pramoninę tos, tos įmonės veiklą ateityje. Ministrų lygių įvyko trys susitikimai, komisija organizavo visą virtinę konferencijų aukštų pareigūnų lygmenių ir visi puikiausiai yra informuoti apie situaciją. Belgijos vyriausybė, valdžios žmonės puikiausiai yra informuoti. Netiesa sakyti, kad jie nežino. Visi puikiai žino viską. Taigi dabar analizuojamas planas, kurį pateikė naujoji savininkai ir e, e, flamandai, lenkai, ispanai. Visi tą planą analizuoja ir tik, tik tada, kai jie jį pastudijuos, galima bus kalbėti apie kažkokių subsidijų galimybę ir apie e, tokių subsidijų galimą formą. Mes e, esame pasakę jau Europos parlamentui, kad mes labai kritiškai pažiūrėsime į tą reikalą ir nepriimsime jokių subsidijų, kurios būtų susijętos su politiniais elementais. E, vien tik dėl to, kad ta gamykla išliktų vienoje ar kitoje vietovėje. Komisija to nepriims. O kalbant e, apie kai kurių vietovių kuriuose yra tokios gamyklos e, kokybė, tai galbūt e, vieninteliai e, žmonės, kurie galėtų apie tai kalbėti, yra dabartiniai savininkai ir busimieji savininkai, bet ne Vokietijos vyriausybė. Jeigu vyriausybė, ką nors sako, tai gali tai daryti tik tai remdamasi tuo, ką galvoja dabartiniai savininkai arba busimieji. Žinau, kai kurių dalykų aš čia viešai e, nelabai galėčiau pasakoti, bet e, nieko neatskleisdamas pasakysiu, kad Antverpenė, pavyzdžiui, susidurėme su problema, kad e, įvertinimas, kurį atliko senasis savininkas, absoliučiai kertasi su naujo galimo savininko įvertinimu. Aš e, asmeniškai galvoju, kad vis tik tai gamyklai reikėtų suteikti šansą, kad jinai jo nusipelno. Dabar dėl technologijų perdavimo Rusijai. Technologijų perdavimas vyksta kasdieną. Mūsų pramonė jau yra daug technologijos elementų perdavusi pavyzdžiui, Kinijai, bet e, visą tai daroma e, su įvairiausiamis sąlygomis. Bet e, laisvojoje prekyboje technologijų perdavimas yra viso proceso dalis. Todėl technologijų perdavimas dėl to, kad Opelio gamykla bus perkelta į Rusiją, nereiškia, kad visa tai bus daroma neginant intelekt, intelektinės nusavybės teisių. Apskritai aš ne visai tikras, kad e, iš tikrųjų galvojama tą e, industrinį potencialą perkelti į Rusiją. Kol kas visiškai aišku, kad taip, Opelis ketina pardavinėti gamyklą, bet e, General Motors ir Opel technologijų požiūrių ir e, naujos e, gamyklos Rusijoje e, atsiradimo atveju, atrodo, eina kalba apie naują automobilį, kuris būtų skirtas Rusijos rinkai gamybai. Ir galbūt ateitie galima bus galvoti ir apie tokio automobilio galimą eksportą. Taigi atrodo, kad mąstama dabar apie visos virtinės modelių Rusijos rinkai sukūrimą. Ir tie, kurie dirba ties šiuo klausimu General Motors Europos padalinyje, įžiūri būtent tokią galimybę. Na ir perinant prie e, pramonės įmonių perkelimo problemos, kuri yra taip pat susijusi su ankstesnė problema, iš tikrųjų e, turiu pasakyti, kad e, vargu ar galima kalbėti apie kokį nors lojalumą vienai ar kitai šaliai iš e, pusės tų žmonių, kurie sugalvoja perkelti savo įmonę e, ar į Latviją, ar į kitą šalį, o paskui galbūt į dar trečią šalį. Tokie verslininkai niekada ir nelaikys savo įmonių Europoje ir mes negalėsime jų čia išlaikyti. Mes negalime mokėti mažų atlyginimų. Ir ar jūs galvotumėte, kad mes turėtume pradėti konkuruoti su kiniečiais, kurie iš vis mažiausiai atlyginimą moka? Ne. Ir todėl mes turime savo strategiją, kurioje sakome, kad uh, E, Europos pramonė neturėtų būti tame e, spektro gale, kur viskas priklauso nuo žemo atlyginimo. Atvirkščiai, mes turėtume būti kitoje spektro pusėje, kur mes konkuruojame technologinio, e, te, te, technologijų prasme technologinio veikimo prasme. Ir tai tinka taip pat ir kalbant apie automobilių pramonę. Kalbėjome jau apie konkretų gamintoją. Jie į rinką neseniai išmetė naują modelį. Jis kainuoja 55 tūkstančius eurų. E, o jeigu žiūrėti, kiek tos kainos sudaro išlaidos uždarbiui, tai pamatysime 1350 eurų. Taigi šią prasme tai yra labai efektyviai, našiai pagamintas automobilis. Na, žinoma, tema pakankamai sudėtinga, tačiau iš tikrųjų e, e, daugybė žmonių, kurie nori pasisakyti, tai tik tai įrodo, kad šita tema yra mums svarbi. Aš negaliu Jums, kolegos, suteikti žodžio, tačiau bet kokią atveju. Mm, aš negaliu iš tikrųjų Jums nesuteikti žodžio. Kaip matau, dar septyni žmonės, tačiau kiek įmanoma trumpiau kalbėkite. Pone pirmininkė, ačiū. Pone komisijos nariai, ačiū Jums, kad Jūs mums papasakojate apie visą panoramą mūsų pramonės politikos. Gaila, kad e, artimiausius penkerius metus negalėsime diskutuoti su jumis apie mūsų e, pramonės politikos ateitį. Tačiau aš sutinku su jumis, kad mes visi bendromis pastangomis turėtume paversti mūsų pramonės politiką kuo konkurencingesnė, kuo tvaresnė. Manau, kad tai yra pagrindiniai prioritetai. Be to aš norėčiau pasakyti, kad iš esmės E, tvarumas būtent tai yra pats pagrindinis dalykas, kuris apsprendžia visą, visą priemonę. Tai būtent ir jeigu mes norime, kad e, e, Europos pramonės politika išlaikytų ir ateityje, tai būtent mums reikia tam, tikros, tam tikro leitmotyvo. Ir šitas leitmotyvas gali būti susijęs tik tai su ekologinė pramonė revoliucija. Ir aš manau, kad tai reikia dar labiau pabrėžti mūsų politikoje. E, ir iš tikrųjų aš nelabai esu patenkintas tuo, kad e, šitas e, kad bandoma, sakykime, padėti visoms pramonės šakoms, atsižvelgiant į tai, kad jos išmeta daug anglės dvideginio. Tačiau nenaudojamas tam tikras e, inovacijų bizūnas, kuris priverstų e, šitas pramonės šakas išmesti mažiau anglės dvideginio. Ir mes turėtume e, kalbėti iš tikrųjų apie toliau į ateitį prognozuojančią automobilių pramonę. Amerikiečiai su Baracko Obamos planu 2,3 milijardus dolerių. Į, į inve, investicijas. Kinai investuoja 75 milijardus. Tai būtent čia investuojama į technologinį šuolį. Ir manau, kad mes investuojame, palyginus tokią konkurenciją, per mažai trečia pastaba, jūs iš tikrųjų teisingai kalbėjote apie transatlantinę konkurenciją ir apie mūsų varžymasi su amerikiečiais. Aš linkėčiau, kad Europos komisija ir mes čia dar daugiau reikšmės suteiktume bendradarbiavimui su besivystančiom šalims. Būtent kalbant e, apie standartizavimą. Čia, pavyzdžiui, E, Europos kinų ekonomikos taryba galėtų nuveikti tiek, tiek pat, kiek ir transatlantinė ekonominė taryba, pavyzdžiui, standartizuojant į, e, į e, mūsų prekybą ir šalinant kliūtis patekti viens kitam į rinką. Dar paskutinė pastaba dėl Opelio. Aš e, girdžiu jūsų žodžius, tačiau man trūksta tikėjimo, kad pagalba yra suteikiama tik tai e, pagal ek ekonomiškai pagristą verslo planą. Ir e, čia jūs neatsakėte į klausimą, ar ta e, koncepcija, kurią pateikė Magna, iš tikrųjų e, pramonės politikos atžvilgių yra pagrista. Čia aš drįščiau abejoti. Aš norėčiau, kad mes apskritai pramonės politikoje uh, vykdome griežtesnę liniją, būtent kalbant apie subsidijas, kurios tik tai e, padeda išlaikyti gamyklas, o trukdo inovacijams. Ačiū. Žodis kitam kolegai. Ačiū komisarui už ilgą metį bendarbiavimą. Man buvo įdomu išgirsti jūsų mintį, kad negalima vykdyti protekcionistinės pramonės politikos. Komisaras taip pat minėjo, kad 2008-aisiais ir šių metų pirmą ketvirtį patyrėme didžiulį kritimą, o dabar padėtis šiek tiek stabilizavosi. Galbūt tai pasitiko dėl tų milžiniškų pagalbos paketų, kurios skyrė valstybės. Norėčiau užduoti klausimą. Ar nesutiksite, kad e, tų pagalbos paketų laikas jau praėjo, kad mokesčių mokėtojų pinigų tam nebegalima naudoti. Kaip tik e, e, reikia didinti įmonių konkurencingumą ir kad nereikia valstybės pagalbos skirti įmonėms, kurios nesusitvarko. Suprantu, kad tose įmonėse yra daug darbo vietų. Bet pavyzdžiui, Danijoje viena didžiulė laivų statyba nusprendė 2012 metais uždaryti e, keletą savo padalinių. Bet e, teko pripažinti, kad Danijoje, Europoje pastatyti laivą kainuoja 25 milijonais dolerių daugiau negu Azijoje. Taigi reikia geriau skirti pinigus inovacijoms ir naujiems dalykams. Antras klausimas. Turime tūkstančius e, mažų ir vidutinių įmonių. Tai yra Europos pramonės stuburas. Girdėjome komisaro pastebėjimus dėl laisvos prekybos sutarčių. Jis klausė, ar laisvos prekybos sutartys sukuria vienodas žaidimo taisyklės mūsų įmonėms. Pats svarbiausias dalykas yra, kad mažos ir vidutinės įmonės turėtų prieigą prie užsienio rinkų, kur piliečiai įgauna vis didesnės perkamosios galios. Todėl manyčiau, kad laisvos priekybos sutartys yra naudingos. Taip pat ir paskutinė, kuri sudaryta su Koreja. Kolega Balčko. Ačiū. Kolega Balčko. Ačiū už tik tai žodį, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Iš tikrųjų, nesitiktinai. Mažos vietinės įmonės mūsų diskusijoje labai dažnai minimos. Jūs kalbėjote, kad bankai dabar pamažu atsigauna, dėl to negali pakankamai finansuoti įmonių. Ir jūs pridėjote dar sakinį, kad e, mažos vidinės įmonės čia didžiausiai pralaimėtojai bus. Ir e, jūs kalbėjote apie tam tikras gelbėjimo akcijas ir e, kyla klausimas, ar iš tikrųjų būtų teisinga dabar viską e, grįsti rinkos mechanizmais. A, a, argi nėra E, tai, pavyzdžiui, kad rinkos ekonomikoje e, mažoms vidutinėms įmonėms dabar kyla didžiausios problemos. Iš tikrųjų, jų konkurencingumas, kaip Junktinėse Amerikos valstybėse, rodo e, nesumažėjo, tačiau mažos vienas įmonės negauna pakankamai kreditų. O Vengrija, pavyzdžiui, E, praktiškai visi bankai yra valdomi užsieniečių. Galbūt ir tai suvaidino atitinkamą vaidmenį, kad, pavyzdžiui, situacija dabar išduodant kreditus yra tokia tragiška. Kaipgi, kaip atrodo dabar su e, General Motors? Aišku, e, verslo planos, valstybės pagalba, viskas skamba gražiai. Ir vienintelis argumentas slypi už to, nes kitaip bus prarastos daug darbo vietų. Aš e, norėčiau pakeiti kitą pavyzdį. Pavyzdžiui, e, oro pramonė. Pavyzdžiui, per vienoje katastrofoje žūsta šimtai žmonių. Ir žinote, kad statistiniu požiūriu žuvusiųjų skaičius, pavyzdžiui, žūstančių automobilių katastrofose yra daug, daug didesnis negu e, lėktuvų katastrofose. Ir mūsų komitetas aiškinosi, Kaip galima, pavyzdžiui, suteikti e, e, pagalbą mažosioms vidutinėms priemonėms. Ir čia mes norėtume pabrėžti, kad šios įmonės turėtų gauti prieigą prie kreditų, nes ten yra iš tikrųjų sukūrėma daugiausia darbo vietų. Vadinasi, taip būtų ir pakeliama ekonomika. Ir jeigu, pavyzdžiui, rinkos mechanizmai privedė prie šios krizės, ar nebūtų prasminga galima kalbėti apie e, rinkos reglamentavimą, dogmatinį reglamentavimą. Nes būtent e, išskirtinės e, priežastis ir lėmė šią rinkos ekonomikos krizę ir dėl to nukentėjo maros vidinės įmonės. Ačiū, kitas kalbėtojas. Ačiū, e, ponė pirmininkė, ir aš norėčiau pasinaudoti progą E, panaudoti Jums, komisijos nariai, už e, puikų bendradarbiavimą, už Jūs e, santykius su parlamentu ir su mūsų komitetu. Aš norėčiau užduoti du klausimus, kuriuos uždavė jau keli kolegams. Pirmasis klausimas, gal Jūs turėtume, galėtumėte apibūdinti SIP programą? Tai būtent tai yra e, konkurencingumo ir inovacijų programa. Tai šią programą aš dirbau pakankamai ilgai. Ir antras klausimas yra susijęs su jūsų sektoriumi, kuris yra e, jūsų kompetencijoje, tai yra turizmas. Turizmas yra viena iš esminių ekonomikos ryčių Europoje. Ir Europoje mes kalbame ne tik apie koordinaciją ir paramą, bet ir apie tai, kad po e, Lisabonos E, e, darbo atvarkės pasivaigimo, turizmo pramonė dar toliau auks ir ką po to mes galime, kokias priemonės galime priimti šioje srityje, kad, kad būtent e, turizmas, kuris būtų siejamas su inovacijomis, dar labiau suklestėtų. Lamstropas. Herr Kommissar, Sie wiederum unter uns zu. Ačiū. Man malonu, kad į mūsų posėdį atvyko komisaras. Noriu užduoti jam klausimą. apie naujas galimybės. Aš kalbėsiu apie metano sankaupas e, Rusijos šiaurėje, apie metano rezervus dirboje, amžinajame išalė. Visai galimas dalykas, kad e, būtų galima naudingai panaudoti tas metano sankaupas naudoti kaip kūrą, galima būtų šimtmečiais, jeigu rastume būdą, kaip tai daryti. Bet tai, aišku, padidintų mūsų priklausomybę nuo Rusijos dar labiau. Tačiau galima į tai žiūrėti į tai kaip į tam tikrą galimybę. Tiesa, reikia įvertinti ir galimus neigiamus aspektus. Jeigu tinkamai nepasiruošime metano naudojimui energetikos tikslais. Jei tinkamai nepasiruošime, tai galime padaryti milžiniškos žalos gamtai. Norėčiau iš jūsų komisarė išgirsti, ar komisija planuoja pasinaudoti tokią naują galimybę. Ačiū. Pone Kolarska. Ačiū. Šeštadienį airiai teigiamai balsavo dėl Lisabonos sutarties referendume. Dėl sutarties buvo ilgai deramasi. Sutartis numato ES institucijų reformas. Mes visi taip pat ir aš, nauja Europos parlamento narė, norėtume padėkoti Jums ir komisijai už Jūsų vaidmenį. Šis procesas yra istorinis ir Lenkijos žmonės Jums ypač dėkingi. Ačiū. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda, e, vážený pán komisár. E, EU, EU... Ponas Paška. Ačiū. Komisarė. Europos Sąjungoje. Mes skiriame daug dėmesio ir pinigų inovacijų parmai. Komisija teigia, kad mokslo žinių perdavimas yra labai vertingas dalykas, tačiau turime užtikrinti intelektinės nusivybės apsaugą. Apie apsaugą, kurią suteikia patentai noriu pateikti rekomendaciją komisijai ateityje e, gerinti tuos mechanizmus. Žodis komisijai. Iš tikrųjų, mes galvojame kaip ir jiems. Iš tikrųjų, tvarumas tai yra pagrindinis elementas, kalbant apie konkurencingumą. Aš iš tikrųjų sieju šios elementus ir pagrindinė čia yra tvarumas. E, kuo tvaresnė mūsų visuomenė bus, tuo mūsų ekonomika, tuo mūsų pramonė labiau vystysis ir klėstės. Iš tikrųjų, tai mes galėsime konkuruoti su kitomis valstybėmis visam pasaulyje, o mums būtent to ir reikia. O kalbant apie anglės dvideginio išmetimą, tai aš galiu jūs nuraminti. Iš tikrųjų, tai yra tie sektoriai, kurie yra, yra remiami visų pirma, kurie kyla tokia rizika, kad ten bus išmetama per daug anglės dvideginio. Čia E, šiuo atveju kalbama apie mm, kitą dalyką, tai yra kokius orientyrus mes pasirinksime. Tai būtent e, kokias gairias, kokias taisyklės mes e, nustatysime toms įmonėms, kurios būtent norės pasinaudoti tokią paramą. Ir čia mes turėtume nustatyti pakankamai griežtus rodiklius arba orientyrus, kad būtent pasiektume technologijų patobulinimą. Čia aš, e, kaip, kaip ir parla, parla, parlamente arba komitete, aš čia prieš Vokietijos rinkimus netaip garsiai sakiau. Tačiau dabar pasakysiu, e, Europos pramonės ateitis bus žalia, tai ekologiška, kitaip nebus jokios ateities. Jūs, e, manau, tai žinojate jau. E, seniai, tačiau iš tikrųjų reikia tam tikro laiko, kad idėja būtų įgyvendinta. Aš manau, kad pakankamai atsakiau jūsų klausimą. E, e, su bendradarbiavimu su besivystančiomis šalimis. Mes iš tikrųjų dabar stengiamės, ypač su Kinija, e, su Rusija, su Brazilija, užmėgsti dialogą būtent reglamentavimo klausimas. Tačiau pasakyčiau, iš tikrųjų šitas dialogas yra sunkus. Ir, šio, ir problemos kyla ne tik tai mums, ne tik tai dėl mūsų kalties. Aš manau, kad iš tikrųjų yra didžiulis potencialas, kaip pavyzdžiui, lyginu tos būdus, kaip mes e, transatlantinėme ekonominės taryboje su e, Junktinės Amerikos valstybėmis e, organizuojame bendradarbiavimą. Tai yra atviras, konstruktyvus ir naudingas bendradarbiavimas. Ir e, kai aš palyginu šitą bendradarbiavimą, pavyzdžiui, su e, Kinija, ten yra centrinis e, komitetas, politinis biuras, per juos vyksta viskas dialogas. Ir todėl jisai užtrunka. Mes iš tikrųjų dabar puikiai bendradarbiavame su amerikiečiais, o su kinais dar kol kas pasikeitėme tik tai ketinimų pareiškimais. Dabar dėl to klausimo, kurį minėjo ir kiti kolegos, dėl pačių principų. Ar valstybė iš tikrųjų e, turėtų reguliuoti e, struktūrinius pasikeitimus? Iš tikrųjų, e, struktūrinių pokyčių mes neturime reglamentuoti remdamėsi neva socialiniais sumetimais. Pirmiausia, dėl to nukentės tik tai darbuotojas jeigu bus sukurtos e, griotiškos ir e, nelankščios sistemos, kurios neva gins darbuotojus. Aš pasakyčiau, Europos e, biudžete nėra ne vieno euro, kuris yra skirtas tokiams intervencijoms, tai būtent reguliuoti rinkos pokyčius. Tai iš tikrųjų, tai valstybės narės čia turi sprendžiamąją balsą. Mes turime tik tai kontroliuoti. Tai yra komisija tik kontroliuoja, kad nebūtų konkurencijos teisė pažeista. Ir mes galime galbūt reglamentuoti tokias e, intervencijas. Tačiau aš turiu pasakyti, kad mes socialinių pokyčių neturime trukdyti o tiesiog atpažinti struktūrinį pokytį ir galbūt net jį paskatinti. Tačiau tik tokį, kuris yra naudingas. Čia e, e, pramonėje mes pastebime tokius pokyčius. Mes Uh, kartais apie, uh, apie naujus struktūrinis pokyčius sužinome iš pramonės, nes jie jau ilgus metus prieš uh, tokį struktūrinį pokytį jau gali prognozuoti tokį pokytį. Tiesiog reikia įsiklausyti į pramonės balsą. Jeigu jūs klausite, kokios nuomonės aš laikausi politinės klausimų, aš sakyčiau, kad intervencijos yra nenaudingos. Arba turi būti aiškiai apibrėžtos išimtis. Ir tai aš norėčiau kolegams pasakyti, mm, kurie e, pasisakė šio klausimo, kad komisija iš tikrųjų turi supaprastintą pagalbos sistemą kuri taikoma yra visoms valstybėms narėms, kuri padeda valstybėms narėms e, įsikišti tais atvejais, kai įmonės e, iš tikrųjų patiria sunkumus dėl to, kad e, įvyko e, finansų krizė. E, E, ne, ne dėl konkurencingumo stokos, tačiau tik finansų krizė. Tai yra pagalbos paketai, e, kurios gali sudaryti valstybės narės. Ir čia, kai mes kalbame apie e, suprastintą procedūrą, kad šitą pagalbą bus suteikta greičiau. Ir šitą suprastinta procedūra, dar kartą pasakysiu, apribota tam tikrais atvejais, tai būtent, kad būtų kovojama prieš finansinės krizės pasiekmes. Uh, ir e, arba laiku sumažinti šitas pasiekmes. O čia e, Opelis e, nepriskirtinas tokiems atvejams. Iš tikrųjų, mes neturėtume gelbėti tokių įmonių, kurios yra nekonkurencingos. Iš tikrųjų, būtų didžiulė klaida taip daryti. Ir politikai daro šią klaidą. Uh, galbūt trumpai e, galite pasiekti sėkmės iki kitų rinkimų tikriausiai. Tačiau ilgalaikiu laikotarpiu jūs pakenksite savo makro, makroekonomikai savo šalies. Iš tikrųjų, jūs turite skatinti e, būtinus struktūrinius pokyčius, e, tokie, kurie yra neišvengiami ir kurie yra logiški, o ne išsaugoti kažkokias nenaudingas firmas. Dabar dėl mažų vidutinių įmonių. Kreditavimas šių įmonių. Tai iš tikrųjų ne Europos institucijų reikalas, tai yra e, valstybių narių ar e, e vyriausybių arba netgi bankų sistemo reikalas. Ir jeigu ši sistema neveikia, tai mes sukūrėme tokias e, programas, kurios palengvina kreditavimą šitų įmonių. Čia kolegė uždavė klausimą E, dėl, dėl šiaip programos. Iš tikrųjų, didžioji dalis šios programos lėšų yra skiriama tam, kad Europos investicinis bankas galėtų e, siūlyti kreditavimo programas mažoms vidutinėms įmonėms visoje Europoje. Žinoma, e, Čia ne, ne e, e, mikrokreditų valdymas turimas omenyje, nes taip gautume paraiškų šimtus milijonų. Šitas programos egzistuoja visose mm, valstybėse narėse, tai būtent mažoms vidutinėms įmonėms skirtos. E, čia Vengrijos bankai siūlo pavyzdžiui jas, arba kitų šalių bankai. Kitose šalyse ir jos yra finansuojamas, e, šitie kreditai yra finansuojami iš biudžeto. Iš tikrųjų, e, šios programos yra ribotos, nes e, Europos investicinio banko biudžetas irgi nėra berimis. Mes patys finansuojame šitą banką ir mes dabar prieėmė prie ribos. Jeigu mes e, Europos investicinio banko e, kapitalo nepadidinsime labai smarkiai, tada mes šitos programos negalėsime e, išplėsti ir negalėsime suteikti daugiau kreditų mažoms vietinėms įmonėms. Ir čia mes negalėsime, pavyzdžiui, kredituoti tam tikrų pramonės sektorių, automobilių pramonės, pavyzdžiui. Iš tikrųjų, Aš manau, kad mes, jeigu apskaičiavime visas mūsų išlaidas, mes galėtume nuveikti daug daugiau su tomis lėšomis. O dabar e, dar klausimas dėl tos CIP programos. Patirtis mm, vykdant šią programą e, yra pakankamai teigiama. Ten yra trys e, skirtingos programos. Eko, ekologinės inovacijos ypač programa pasižymė puikiais rezultatais čia e, e, pateikta netgi buvo ataskaita šio klausimu parlamentui. O kalbant apie turizmą, šią savaitę, ketvirtadienį, penktadienį, e, Briuselėje vyks turizmo forumas šių metų ir aš ten skaitysiu pranešimą, kur bandysiu nubrėžti ateities metams tam tikras gairias turizmo politikos. Mes e, darome prielaidą, kad Lisabonos e, sutartis įsigalios pakankamai greitai ir todėl bus sukurta nauja struktūra. Tai būtent pirmą kartą mes e, galėsime Europos lygmenio galėsime naudoti teisėkuros priemonės. Kaip bus galima, pavyzdžiui, finansuoti bandomosius projektus, remti tam tikras šakas. Tačiau lis, turėdami Lisabonos e, sutartį mes galėsime iš tikrųjų vystyti tikrą turizmo politiką. Tačiau, žinoma, jinai šiek tiek kainuos. Apskritai tai yra viena iš svarbiausių šakų. Tai yra 12 procentų visų pajamų Europoje gaunama iš turizmo. Jinai susijusi, pavyzdžiui, ir su uh, E, maisto produktų pramonę, su kitomis pramonėmis šakomis. Ir aš manau, kad turizmo pramonė iš tikrųjų pasižymė didžiulį augimo potencialų. Ir e, būtent e, turizme, pavyzdžiui, čia aštriausiai paaiškėja tos problemos susijusios su tvarumu ir su ekologija. Todėl mes turėtume užbėgti už akių toms problemoms ir e, turizmo sektorija bandyti vykdyti aplinką tausojančią politiką. <clears throat> Ir čia e, dar ir kito klausimo, e, e, kuris susijęs su metanu. Aš tikrųjų tai ne mano kompetencija, šitas klausimas. Metanas yra dujos, kurios naudojamos kaip žaliava. Ir mūsų tikslas turėtų būti gaminant energetiką atsikratyti priklausomybės e, nuo tam tikrų šalių arba nuo tam tikrų įtakų. Man svarbiausia, kad mes iš tikrųjų e, sumažintume vartojimą, tai e, būtent tam tikrų energijos rūšių, arba padidintume energijos vartojimo veiksmingumą. Diversifikavimas, pavyzdžiui, E, žaliavas tiekiančių šalių. Žinoma, yra e, taip pat svarbus dalykas, tačiau neišsprendžia problemos, kad mes norime e, būti ir ekologiški, apsaugoti aplinką. Ir čia mes turime, žinoma, atsižvelgti ir energetinio saugumo klausimą. Pone Koleska, aš norėčiau padėkoti ir jums, žinoma, kai aš čia pagalvojau prieš, prieš tai, kol Varšuvoje mano vardu buvo pavadinta gatvė, tai iš tikrųjų įdomi, įdomi mintis pavadinti gatvę mano vardu. Tačiau iš tikrųjų pavadinkite gatvę savo vardu, Lenkijos vardu. Nes iš tikrųjų. Nes Lenkija užima labai tvirtą patikimą solidžios partnerės vietą ES. Tačiau, bet kokiu atveju, ačiū Jums už tokį pagirimą, ne kiekvieną dieną girdžiu tokius pagirimus. Dabar e, pono Paškas pastaba. Iš tikrųjų, e, vienintelis dalykas, kuris gali pagelbėti, gali tik politinis e, spaudimas. Ilgus metus mes užsijimame šio klausimu. Kol aš dar nedalyvau Europos komisijos veikloje, mes ilgai kalbėjome šią temą, jinai buvo diskutuojama. Ir labai mažai pažangos pasiekta buvo. Ir jeigu mes, jeigu mes e, neįveiksime čia nacionalinių interesų, kurie iš tikrųjų yra trumparegiai, Ir jeigu greitai nenustatysime patentų teisės arba e, patentų ginčių teisės arba patentų teismų nesukursime, tada iš tikrųjų e, mes negalėsime net pasvajoti apie konkurencingumą. Tai yra, jeigu nesukursime bendrijos patento. Uh, Ir iš tikrųjų, kuo daugiau kalbėsime Europos parlamente šio klausimu, tuo greičiau jį išspręsime. Čia komisija e, nėra problema. Mes pritarėme visiškai jums, parlamentui. Mes e, e, e puikiai matome, kad e, taryboje kyla didžiausios problemos. Labai nedidelis e, bendrijos narių, e, valstybių narių skaičius prieštrauja e, bendrijos patentui. Tačiau, e, bet, bet kokiu atveju e, patento mums reikia. E, taip mes tik padintume savo konkurencingumą. Pone pirmininkė, aš e, stengiuosi atsakyti visus klausimus, dėkoju už tokią daugybę klausimų. Ir mes iš tikrųjų dar turėsime daug progų aptarti praktinius klausimus. Vis, e, visų pirma, nors mes nežinome, kiek mes dar ilgai bendradarbiausime, tačiau bet kokį džiaugsimės, bet kokiu atveju mūsų bendradarbiavimu iki paskutinės dienos. Ačiū Jums. Äh, ačiū ponė Verhogenai už äh, išsamų pranešimą. Iš tikrųjų mes užtrukome truputį ilgai, bet sužinojame labai daug naujo. Ačiū už tai, kad mes atvirai ir išsamei galėdame padiskutuoti ir ačiū Jums už puikų bendradarbiavimą. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es geht weiter. E, ponios ir ponai, mėly kolegos, tęsime darbą. Bandysime paskubėti. Aš norėčiau pasveikinti pono profesorių Bležvicą, kuris e, pristatys mums ataskaitą apie ekologinės inovacijas. E, sveikinu Jūs mūsų komitete. Aš tikiuosi, jūs galite įskaityti tai, kas mūsų ekranuose yra. Jeigu ne, tai e, e mes e, padarėme keletą kopijų ir padalysim jas, kad galėtume paskaityti. Profesoriu, jums žodis. Pone pirmininkė, gerbiamas ponios ir ponai, iš tikrųjų aš džiaugiuosi ir man didelė garbė čia e, su jumis pasikalbėti dabar, dabartinė tema. Prieš kelius metus mes parengėme tyrimą e, šią temą, ekologinių inovacijų temą. Ir aš mielai e, su jumis padiskutuočiau šiais klausimais. Iš tikrųjų, jūs e, paklaustumėte manęs, kas kokia čia suskaidimas ir jūs galite pastebėti, kad, apie, kad uprašytas atskiras skyrius apie išteklių trūkumą. Tai iš tikrųjų galbūt šita tema nelabai susijusi su ekologinėmis inovacijomis, tačiau aš norėčiau pasigilinti šią temą, nes jinai yra svarbi. Dar yra uh, antra tema, čia mes kalbėjome apie poten, potencialus uh, E, toliau e, kaip paspartinti e, ekologinės inovacijas ES. Taigi išteklių trūkumas arba nedidelis kiekis. Iš tikrųjų, šis trūkumas į visuomenės akiratį pateko pakankamai neseniai, nes buvo pastebėta, kad Europai reikia vis daugiau išteklių. Žinoma, galima sudėti išteklius, ta, tam yra Europos plėtros bendradarbiavimo organizacijos e, e, e, vadovas, kuriame būtent aptariama ši tema. Įdomus dalykas yra tai, kad e, mes e, vis labiau esame priklausomi nuo daugybės šalių tiekėjų. Mes žinome, kad Europa e, dujų ir naftos srityje 85 procentus importuoja iš kitų valstybių. Tačiau e, pastebėtina, kad ir metalų srityje Europa yra priklausoma nuo kitų šalių. Kai kuriuose srityse, pavyzdžiui, 100 procentų metalo turi būti importuojama, kad būtų patenkinamas Europos pramonės poreikiai. O yra e, tokie metalai, kaip pavyzdžiui, indis, tantalas, antimonas, galis. Tai yra e, tokie pavadinimai, e, kurie jums tikriausiai nėra per daug žinomi. E, kai kalbame apie e, plieno pramonę arba ateities pramonę. E, taigi dabar kila klausimas, kasgi įvyks artimiausiais metais. Iš tikrųjų, konstatuotina, kad rezervai yra skirtingi. Todėl Europos ir Europos pramonės priklausomybė nuo įvairių tiekėjų vis didės. Iki šiol buvo pateikta nedaug prognozių apie galimą e, būsimą paklausą būtent šitų gamtinių išteklių. Ir šita mm, prognozija, kurią EBPO paskelbė, e, e, sako, kad tikriausiai šitą priklausomybę padidės du kartus, palyginti su 1980 metais. Tai priklauso ne tik tai nuo Europos ar nuo kitų EBPO e, e, e, e E, valstybių, bet tai priklauso ir nuo kitų besivystančių šalių. Kokiegi tie bus ištekliai? Taigi tai bus visi ištekliai. Pavyzdžiui, e, statybinės medžiagos, e, energetinės medžiagos, maisto produktai. Tai būtų. Ir iš tikrųjų čia m, mm, priklausomybė patidės šiuose srityse. Man fragt sich nun natürlich, und Sie haben diese Diskussion. Ir kyla klausimas, ir čia jūs diskutavote, e, kokie pramonės e, sritys bus susijęs labiausiai, kos nukentės labiausiai. Mums reikia tam, tik, e, tam tikros patirties, tam, reikia tam tikros stebėjimo mechanizmo, kokie, kokios pramonės šakos, kokių žaliavų reikalaus, kokių išteklių reikalaus. Tačiau įdomu pastebėti, kad uh, beveik visos aukštųjų technologinių pramonės šakos reikalauja tų, tų išteklių, būtent metalų, bet kokiu atveju mobiliai telefonai arba mm, plakščia ekraniai televizoriai, automobiliai. Iš tikrųjų, šiuose visuose produktuose reikia metalo. Ir mes taip pat girdėjome, kad e, pramonės ateitis yra ekologiška pramonė. Žinoma, teisingai, tai, bet ir ekologiškai pramoniai reikia tų metalų. Jums tam reikia e, katalizatoriams, e, pavyzdžiui, e, e akum, akumuliatoriams, elektromobiliams arba vėjo energijai išgauti. Tai metalai tam ir reikalingi, žinoma, skirtinga apimtimi. Dabar girdime argumentu, kad e, mes galime veiksmingiau panaudoti šitos išteklius. Tai taip išeitume iš krizės, prie kurios artėja Europa. Tai yra teisingai. E, tačiau iš tikrųjų mes klystame, jeigu mes e, lyginame tai, kaip pavyzdžiui vystėsi paklausa šitų išteklių arba išteklių efektyvų panaudojimas. Ir lyginame, pavyzdžiui, su darbo našumu. Darbo našumas padidėjo daug smarkiau O išteklių panaudojimo efektyvumas nėra toks spartus. Ir, ir čia yra skirtumas tarp naujų ir senųjų valstybių narių. E, naujose valstybės narse mes matome naujus skaičius, e, kurie, kai matau, yra čia išspausdinti. Mes matome, matome naujesnę informaciją, kur, kurioje konstatuojama, kad, kad energetikos E, e, efektyvumas ir darbo našumas iš tikrųjų teigiamai vystėsi, tačiau išteklių panaudojimo efektyvumas nes, ne, nesivystė taip sparčiai. Iš tikrųjų, mes e, galime toje vietoje ieškoti potencialo, kaip galėtume padinti išteklių panaudojimo efektyvumą. E, E, čia mes galime atkreipti dėmesį į ES e, šūkius, kad turime didinti išteklių panaudojimą efektyvumą. Tačiau mes tų tikslų dar nepasiekime. Mes matome, kad e, išteklių trūkumas yra pagrindinis klausimas ne tik tai tolimesniai ateičiai, bet ir artimiausiai ateičiai. Čia būtent mes siejame E, šį klausimą su e, ekonomikos suklestėjimu, kuris dabar yra pristabdytas ekonominės krizės. E, inovacijoms yra labai svarbus šitas išteklių efektyvus panaudojimas, būtent todėl, kad nebūtų kenkiama aplinkai, būtų užtikrintas tvarumas. Visuma, įmonių lygių, mikro lygių, čia, kad būtų sukurtos tam tikros e, efektyvumo grandinės arba e, medžiagų srauto sistemos, e, kurios darytų įtaką ir, ir valstybės narės makroekonomikai. Kai pažvelgime, kas aktyviai veikia pasaraisiais metais, kad, kad būtų padidintas išteklių efektyvumas, tai būtent buvo gamybos pramonė. Čia buvo stengiamasi sumažinti medžiagos e, kaštus ir jiems, kai kuriems pavyko. Ir iš tikrųjų, e, čia e, pasiekta pažanga, pavyzdžiui, aptirbant atliekas arba dirbant kitose srityse. Taigi, o kokias srityse yra mums įdomiausios? Čia čia e, mes e, kalbame apie tam tikrą dermę e, tarp resursus, išteklius efektyviai smarkiai naudojančios pramonės šakose ir tose, kurios, kurios veikia ekologiškai. Tai būtent čia statybinės medžiagos panaudojamas metalai, žemės ūkio produkcija. Uh, Mes e, surinkome pavyzdžius, kuriuose parodyta, kaip e, ekologinės inovacijos yra realizuojamos. Aš paminėčiau tik tai e, pastatų pavyzdžių sritį. Jūs, jūs žinote Zero Emission pavyzdžių, tokia, tokias, tokias programas, kad būtų, pavyzdžiui, statomi tokie pastatai, kur energija būtų sunaudojama kuo, kuo mažiau. Tai būtent tai pasyvūs namai, kurie, kurie būtų ir E, ir šilti ir pasinaudotų mažai energijos. O kodėl mes e, negalėtume, pavyzdžiui, e, funkcinių pastatų nepristatyti, kur, pavyzdžiui, ten būtų saulės baterijos integruotos, kad būtų, pavyzdžiui, savaime apsirūpinantis namai sukurti. Čia, čia pavyzdžiui, kalbant apie Freiburgas rytį, ten yra būtent energetikos srityje daug pasiekta. Šita sritis, žinoma, vystosi ne savaime, yra tam tikrų skatintojų stimulų, bet yra ir kliūčių. Ir šitoje srityje svarbiausia, man atrodo, e, problematika e, nuomininko, nuomotojo, tai yra e, atsi, atsipirkimo arba gražinimo kaštai. Tai vadinasi, kas apskaičiuos e, tai, tai ar nuomininkas, ar nuomotojas. Tai yra, e, dar kitas sritis tai yra mytybos sritis. E, pavyzdžiui, kad parduotuvėse būtų daugiau įgyveninta ekologinių inovacijų. Čia yra daugybė kliūčių, yra daugybė stimulų, čia aš išsamei gal nepasakosiu. Kita skaidrė. Taigi, pažvelgime dabar į pasaulio rinką. Kaip ir e, Rolandas Bergeris savo naujam tyrimė parodė, e, jisai strateginis konsultantas, jisai teigia, kad e, ateitis, žinoma, yra e, ekologiška. Ekologiška pramonė. Ekologinės inovacijos e, e, padvigubėjęs per atimiausių dešimt metų. Tai yra augimo e, skaičiai šioje srityje yra žymiai didesni negu kitose pramonės srityse. Ir e, šiame kontekste e, rinka išteklių ir e, išteklių efektyvus panaudojimo iki 2020 metų patrigubės ir rinkos apimtis ekologinių inovacijų pasieks 3 trilijonus eurų. Ir klausimas kyla, kaip Europos pramonės šakos, ne tik tai Europoje, gali e, ne tik tai pasinaudoti e, privalumais e, Europoje, bet ir tarptautiniu lygiu. Žinoma, yra daug kliūčių šioje srityje ir aš manau, kad čia politika galėtų įsikišti. Ne tai, kad, sakykime, būtų, turėtų būti reglamentuojama arba reguliuojama, kaip pašalinti kliūtis, tačiau politika turėtų būti nukreipta į tai, kad e, rinkų gebėjimai būtų e, E, paskatinti, kad informacija buvo teikiama piliečiams, kad būtų e, e, inovacijos kiltų iš pačių piliečių. Žinoma, Europoje yra daug politikos krypčių ir programų, kur, kuriomis bandomas skatinti ekologinės inovacijas. Ekologinio dizaino direktyva yra labai svarbi. Čia buvo konkurencingumo, e, tai yra konkurencingumo ir inovacijų e, struktūrinė programa, septintoji mokslinio tyrimų programa, e, aplinkos technologijų veiksmų planas. Ir čia bandoma tais teisės aktais atskirose srityse paskatinti ekologinės inovacijas. Tačiau, kaip aš manau, yra tam tikrų spragų strategijoje. Jeigu mes, pavyzdžiui, svarstame, kaip išradimas iš uh, e, išradėjų smegenų patenka į mūsų garažus, tada mes pastebime, kad yra ta, tam tikrų kliūčių ir uh, įvairių aplinkelių. Ne kiekviena gera idėja yra realizuojama. Mes, mes matome, pavyzdžiui, kad prototipas labai puikiai veikia, tačiau masinė prekyba jisai nepatenka. Jie nepatenka mūsų vartotojams. Uh, Ir čia yra dvi strateginės spragos, kur nacionalinė politika, bet ir Europos tikriausiai lygių politika galėtų stipriau reaguoti. Būtent, kad būtų e, atskleidžiamos visos galimybės. E, šitos e, galimybės turėtų būti nurodomos įvairiose strategijose, kaip būtų uždaromos spragos. E, taigi klausimas kyla, kągi galima nuveikti. Aš manau, kad e, e, pagrindinis, pagrindinė mintis turėtų būti, kad rinka pagrist, pagristos priemonės turėtų būti panaudojamos ir šioje srityje. Tai būtų mm, tokios priemonės, kurios papildytų energetikos strategijos. Jūs žinote, e, e, emisijų prekybos e, direktyvą. Tai būtų galbūt viena būtų galimybė pasinaudoti. Pavyzdžiui, kai kurios valstybės narėse apmokestinamos yra statybinės medžiagos. Čia galbūt e, tai būtų e, priverstos statybinės įmonės e, efektyviau panaudoti statybinės medžiagas. Jūs žinote, energetikos politikos rytyje yra daug, daug skiriama. 80 e, e, procentų Europoje išlaidų e, susidaro regioniniai politikai ir žemės ūkiui. Ir čia buvo teikiama daug pasiūlymų, kurie yra iš esmės skirti tam, kad reiktų ieškoti galimybių, kaip įvairiose regionuose įgyveninti ir skatinti inovacijas. Be to, mes sukūrėme Europoje tvaraus vartojimo veiksmų planą, kaip, kaip mes galėtume tvarę plėtrą skatinti ir toliau. E, svarbu taip pat e, tai paskatinti pramonę, sumažinti e, žaliavų, išlaidas už žaliavas. Kad pramonė taip pat išvelgtų tam tikras rizikas, kurios yra susijusios su radikale inovacijų strategiją. Todėl mes apibrėžiame tam tikras atskiras galimybės, kurios pradedamas nuo strategijos, kaip būtų sumažintos išlaidos už medžiagas. Toliau kūriamos įvairios strategijos, kaip e, klientai būtų supažindami su strategijomis, kaip e, veiksmingiau panaudoti e, žaliavas, kaip galima e, inovatyvės technologijas panaudoti ir kaip e, galime e, pabandyti supažinti jas su, nauj, su naujais paslaugas, paslaugų paketais. Taip pat kalbama apie naujas iniciatyvas, kurias mes parengėme. Nepaisant visų visų pastangų iš tikrųjų inovacijos nelabai plėtojamos Europoje. Todėl mes e, manome, kad e, turėtų būti tam tikras patikos fondas e, įsteigtas Europoje, kuris skatintų verslumą. Kad jeigu, pavyzdžiui, įmonės turi kokią nors įdomią idėją ir joms būtų suteiktas tam tikras rizikos kapitalas. Ir uh, E, toks e, patikos fondas e, SCP, kuris yra Junktinėje karalystėje, tai yra Carbon Trust Fond. Jisai pasiekė jau tam tikros sėkmės šioje srityje ir man, manau, kad mes galėtume sukurti tam tikrą Europos modelį, būtent remdamėsi gerais pavyzdžiais, sukurti tokį fondą. Dar kita antra svarbis rytis, tai yra E, su, su medžiagomis, su žaliavomis susijusios inovacijas. Būtų, e, e, reikėtų sukurti tam tikrą mm, technologijų platformą. Tai būtent toms pramonės šakoms, kurios sunaudoja mado, mažai e, išteklių. Čia e, e, e, mes e, galėtume kalbėti, pavyzdžiui, apie statybos pramonę, automobilių pramonę. Čia e, nesvarbu, kad automobilis e, sveria toną. Tačiau, iš tikrųjų, mes galime sumažinti išmetamų dujų kiekį, būtent panaudodami tam tikras pažangės technologijas, elektroniką, elektronikos priemonės. Jūs žinote, yra tam tikra renovacijos programa skirtama pastatams. Jūs žinote, kad visos valstybės narės yra paprašytos energijos našumo e, direktyvą įgyvendinti. Tai būtent, kad būtų e, skatinamas energijos ir išteklių e, mm, efektyvumas statybos sektoriuje. Ir kad būtų sukurta Europos programa skirta pastatų renovacijai, kuri būtų skirta sumažinti anglės dvideginio išmetimui ir būtent ir padidinti išteklių veiksmingumą. Ir taip baigiu savo pranešimą. Aš norėčiau dar tik tai padėkoti Jums. Ačiū. Herzlichen Dank und wir haben auch schon die erste. Dėkuoju pranešėjai. Nemažai narių paprašė žodžio. Ponas Turmes. Dėkuoju už šį pristatymą. naudinga bus kolegoms susipažinti su jūsų tyrimu dar išsameu. Šiuo metu aiškinamės, kokias naujas galimybės gali išnaudoti Europos ekonomiką ir nagrinėjame sąsąją su aplinka, aplinkosauga. Aš pritariu ponui Ferhoginui, kad tai uh, turi būti vertinama kaip nauja galimybė. Jūs paminėjote tris spragas, kurios yra ES ekoinovacijų politikoje. Tiksliau jūs paminėjote aiškiai dvi spragas, du trūkumus. Gal jūs galėtumėt dar patikslinti, kur yra pagrindinės kliūtis ekoinovacijų politikai. Antra, aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę tokiu klausimu. Tarkime, jeigu nustatytos griežtesnės nuostatos dėl oro taršos, dėl vandens valymo, ar tos griežtesnės nuostatos atsižvelgia į technologijų pokyčius ir kaip bus po kokių dviejų ar trijų metų, ar mums prieiks griežtesnio reglamentavimo uh, taikomo seniems pastatams ar naujiems pastatams. Tai tiek, nes e, kolegos dar norės užduoti daugiau klausimų. Ačiū toliau ponas Butikofer. Ačiū pirmininkė, aš pritariu ponui Turmes dėl bendro šio pristatymo įvertinimo profesorį norėčiau paminėti susijusi, susijusi tyrimą, kurį atliko Vupertalio institutas. Ir to tyrimo išvados buvo tokios. Jeigu palygintume išteklių panaudojimo našumą, energijos panaudojimo našumą ir griežtesnius standartus su netokiais griežtais standartais, skiriasi situacija kai kuriais atvejais galbūt 17 kartų. Taigi noriu paklausti, kaip ES galėtų padėti labiausiai atsiliekančioms šalim, kad jos galėtų pasitemti. Šios strategijos sėkmė priklauso nuo to, ar valstybės narės matys kokią nors naudą ar galės ko nors gauti iš tokios strategijos. Jei pasižiūrėtume už ES ribų, kokia situacija kitose šalise, kitose pasaulio ekonominiuose regionuose, pažiūrėtume, kokią inovacijų strategiją vykdo, tai galėtume nemažai išmokti iš jų patirties, nes nebejoju, kad kai kur tos strategijos yra pažangesnės ir mums vertėtų pasimokyti. Ponas Lambert. Aš norėjau užduoti klausimą apie energijos taupimą, bet e, matau, kad to neprireiks. Ponas Hatsimar Kakis. Aš noriu pratesti vieno iš kolegų mintį ir tai, ką jisai sakė, kalbantis su ponu Ferhoigenu. Kalbėjome apie naują požiūrį. Tas naujas požiūris pavyks tik tai tuo atveju, jeigu pakeisime mūsų požiūrį į ekologiją ir inovacijas. Tačiau matyčiau problemą mokslinių požiūrių. Daugelis pasiūlymų atrodo puikus, tačiau ideologinių, politinių požiūrių stringa. Paimkime mašinų pramonę ir CO2 misijas, kurias sukuria šitą pramonę. Tai kyla klausimas, kokios ekoinovacijos galėtų sumažinti tas emisijas. Galima tai matuoti gramais sumažinimus, tačiau reikia pabandyti apsibriežti, ar tai iš tikrųjų yra ekoinovacijos. Šiandien skelbiamas e, fizikos Nobelio laureatės ir čia norėčiau prisiminti šviesolaidžių techniką, Ji galbūt galėtų padėti sumažinti emisijas. Taigi, tam tikra technologija tik po keliarių metų gali paaiškėti, kad ji yra naudinga ekologijai. kai, kurios, kai kurie iš pasiūlymų, kai kurios iš technologijų neįgyvendinamos, nes kai kas teigia, kad tai nėra ekologiška technologija. Galbūt technologija mažina teoriškai CO2 emisijas, tačiau tai turi būti įrodyta ir technologiškai, neužtenka apie tai kalbėti parlamente. Tam tikri ideologiniai principai turėtų būti nustatyti ir pagal juos būtų sprendžiama, ar technologija yra ekologinė ar ne. Ačiū pirmininkė ir dėkoju pranešėjui už pristatymą. Tema labai svarbi, ypač mūsų komiteto nariams. Praeitos kadencijos metu mes patvirtinome direktyvą, kurioje numatoma 20 procentų mažinimas. CO2 emisijų mažinimas ir taip pat tvarios energetikos skatinimas. Tai yra privalomi tikslai. Jeigu mes nemažinsime energijos sunaudojimo, tai atsidursime Sizifo situaciją, kai būsime priversti gaminti vis daugiau energijos. Ir siekiant energijos taupimo, eko inovacijos yra nepaprastai svarbios. Pateiksiu pavyzdžių iš Danijos mes darbo vietose stengiamės skatinti energijos taupimą, energijos našumą, įtraukti į tai darbuotojus. Kalbant apie atsinaujančius energijos šaltinius ir CO2 emisijų mažinimą, tai turėtų tapti privalomais tikslais pramoniai. Tai turėtų pripažinti ir ponia Merkel Tačiau tokių privalomų tikslų dėl energijos taupimo ir našumo nesame nustatę. Kaip mes galime įspręsti šitą problemą, jeigu tokių privalomų tikslų nesame nustatę? Ačiū. Kas dar norėtų kalbėti? Dabar eilė jums. Ačiū pirmininkė. Ponas Žadau, ačiū pirmininkė, noriu užduoti klausimą pranešėjui. Jis nuosekliai išdėstė ir pagrindė, kad mums reikia horizontalaus požiūrio į ekologiją ir inovacijas. Tačiau trūko e, energijos ir klimato kaitos paketo paminėjimo. eko dizainas. Tam turėtų būti taikomi tam tikri privalomi kriterijai. Be to nepavyks pasiekti 20 procentų mažinimo tikslo be nuoseklių kriterijų. Ponas Gyrek. Ačiū. Yra ir kitų sprendimų siekiant ekologinių inovacijų. Pavyzdžiui, energijos e, sunaudojimo mažinimas. Šiuo klausimu likščiau pernelyg mažai domėtasi. Profesorius paminėjo labai svarbų dalyką. Šildymo sistemų modernizavimas. Tai būtų vienas iš svarbiausių, viena iš svarbiausių inovacijų sričių. Pateiksiu tokį pastebėjimą. 2020 metų tikslas yra pagristas, teisingas tikslas, bet labai ambicingas. Jis gali būti įgyvenintas tik tai įgyveninus energetikos ir klimato pasiūlymų paketą. Tikslai jie turėtų būti įgyvendinami kiekvienoje valstybėje, tačiau kiekvienos valstybės situacija skiriasi ir reikia mm, matyti tam tikrus prioritetus. Pavyzdžiui, mano šalyje pagrindinis energijos šaltinis yra anglis, Todėl ir energetikos sprendimai, kurie grindžiami anglės naudojimui, yra naudingi. Jei modernizuotume pastatų šildymo sistemas, tai staupytume netgi daugiau negu numatyta 2020 metų plane. Ačiū dabar žodis profesoriui, kad atsakytų į klausimus. Ačiū pirmininkė. Um, Ačiū už jūsų daugelį klausimų. Bandysiu atsakyti į kiek galint daugiau iš jų. Visa virtinė klausimų buvo susijusi su eko inovacijomis, kas tai iš vis yra ir koks yra ryšys tarp eko inovacijų ir kitokių inovacijų. Turėtume į eko inovacijas e, žiūrėti atsižvelgdami į įrangos gyvenimo ciklą ir taip pat turėdami galvoje tarptautinį kontekstą. Nėra prasmės Europoje stengtis e, padaryti, kad mašinos įranga veiktų menkiau terždami gamtą. Praeitie, pavyzdžiui, bandėme kuo daugiau biokūro naudoti, bet tai darydami atnešėm turbūt daugiau žalos negu kad naudos. Nes e, pamatėme, kad kartais privalumų būna mažiau negu negu kad trūkumų. Taigi turime žiūrėti į produkto gyvenimo ciklą nuo pat jo pradžios iki tol, kol jisai patenka į šiukšlyną. Ir čia turime panaudoti visas galimas priemonės e, poveikio aplinkai analizę, rizikos analizę ir kitas. Žinoma, e, atskiros įmonės gali tokius įvertinimus atlikti, bet jeigu pažiūrėsime į mažą įmonę, tai tada joms gali iškilti rimtų sunkumų. Todėl jeigu būtų kažkokios agentūros, tai jos ištiestų pagalbos ranką atliekant e, tokį, tokį vertinimą. Taip pat turime gerai pamastyti apie savo išsikeliamus tikslus, kiek jie ambicingi turėtų būti. Aš manau, kad kalba, kalbant apie eko inovacijas, pirmiausia, turėtume galvoti arba ilgalaikas tikslus, apie ilgalaikės gairės. Mm. Klimato kaitoje, pavyzdžiui, e, e, kalbama apie dviejų laipsnių klimato atšilimo tikslą, kad, kad ne, ne, nečiltų labiau kaip 2 laipsniai. Būtent apie tai reikėtų e, galvoti, apie tokio tipo tikslus reikėtų galvoti ir kalbant apie, kai kalbame apie e, eko inovacijas. Turime žiūrėti 20-30 metų į priekį. Pagalvokime apie hybridinius automobilius. Turbūt iki 2030 jų daug gatvėse nematysim. Tad ES ir turėtų susimastyti, o kuria kryptimi judame. Ir netgi galvoti dar toliau. Turime pradėti mąstyti e, apie laikotarpį iki 2050 metų. Turėtume e, hierarchiškai surašyti, kur labiausiai privalu užsibriežti tam tikrus privalomus tikslus. Ir čia iškyla, žinoma, reglamentavimo klausimas pasižiūrėti praeitįje, kokio tipo reglamentavimas pasirodė besas veiksmingiausias, e, kas atnešė daugiausia inovacijų. Bet, žinoma, e, kiekvienas reglamentavimas taip pat turi ir savo kainą, e, biurokratijos kainą. Vadinasi, reikia bandyti, kad pačios įmonės suvoktų, kad yra dalykai, kurie yra e, joms e, pačioms naudingi, yra jų interesais. Galbūt e, mes galėtume joms daugiau steigti informacijos, galėtume padaryti, kad ta prieiga prie informacijos jums būtų lengvesnė. Yra, pavyzdžiui, Europinė institucija, kuri e, sukurta žemiai stebėti, bet e, bendros duomenų bazės, pavyzdžiui, apie žaliavas mes e, neturime. Taigi e, čia reikėtų e, kažką nuveikti, reikėtų daugiau nuveikti, su, sukaupiant informaciją jau apie e, esamus produktus, reikėtų daugiau nuveikti. E, vystant e, ekologinį ženklinimą produktų, reikia galvoti, ar, ar negalėtume e, skelbti kažkokius e, dešimtukus pažangiausių produktų, ar tai būtų namai, ar automobiliai, ar kas. Turime atsižvelgti, žinoma, į tai, kokie ištekliai suėjo pagaminant tą galutinį produktą ir pagal tai juos vertinti. Buvo taip pat klausta apie tai, kaip paaiškinti e, įvairovę, skirtumus tarp atskirų Europos valstybių. Kažkas sakė, kad 17 kartų gali skirtis, e, skirtis situacija, e, kai kalbama apie, pavyzdžiui, investicijas inovacijoms. Taigi, ką čia galėtume padaryti naujosiams valstybėms narėms, tokiams kaip e, Slovakija. Nu, tai visų pirma, aš manau, kad e, pačias valstybės narės turi susivokti, kad tai bus jų uh, pačių naudai. Jeigu, tarkim, jūs investuosite dabar į, į infrastruktūrą, tai ir po kredito suvaržymo laikotarpio jūs galėsite tą infrastruktūrą panaudoti ir, ir tai, ką sutaupysite, galėsite išleisti, e, išleisti vėlgi savo naudai, pavyzdžiui, tam, kad e, investuotumėte į e, energiją taupančius namus, investicijos į, į pastatus, į transporto sistemas, visa tai yra sritys, kur viešie, viešosios investicijos e, turėtų būti sutelkiamos. O tų šalių pramonė galėtų būti tinkamai motivuojama. Iš tikrųjų, e, pernelyg didel, didelės. E, CO2 išlakos yra problema, yra daug energijos reikalaujančios pramonės šakos ir būtent ten reikėtų imtis priemonių, kad būtent tos pramonės e, šakos cemento, e, plieno e, gamybos įmonės įsipareigotų prisimti tam tikrą paketą E, priemonių. Būtent ten reikėtų pirmiausia siekti pažangos. Klausima buvo apie pavyzdžius ne Europoje. Tų pavyzdžių nemažai. Japonija yra pasaulyje lyderė pagal efektyvų energijos naudojimą. Ji labai veiksmingai taiko skatinimo politiką pačioms geriausiams įmonėms. Jie labai strategiškai ir tiksliniu būdu e, dirba su pramonės sektoriais. Kinija taip pat gali būti pavyzdžių. Ji e, dabar daugiausia e, reikalauja ir sunaudoja naftos ir dujų, bet tuo pat metu būtent Kinija turi pačius ambicingiausius e, energijos taupimo planus. Tarkime, Šanhajus siekia tapti miestu, kur teršalų lygis būtų nulinis. Ir aš beveik esu tikras, kad jie tai sugebės pasiekti. Todėl visai nieko nebūtų blogo, jeigu kitos šalis bandytų, bandytų sekti tokiu pavyzdžiu. Iš tikrųjų, nereikia galvoti vien apie tai, ką daro europiečiai, bet ir kitos e, industrialiuotos šalis, e, tokios kaip Malazija, Kinija ir taip toliau. Antraip mes neišvengiamai pradėsime pralaiminėti, pralašinėti ir atsilikinėti. Tikiuosi, kad atsakiau į viską. Pone Toms kalbėjo apie Daniją. E, aš e, priemiau jūsų žodžius domėn. Mūsų studijoje beje yra nemažai kalbama apie Daniją, ten yra nemažai pavyzdžių apie ekoinovacijas Danijoje. Ponas Turmesas klausė apie tas spragas, kurios egzistuoja ekoinovacijų srityje. Kalbant apie Europą, daug tokių spragų susiję komisija dėl to, kad nėra e, tam tikro finansavimo rizikos e, kapitalo e, įmonėms kuriantis. Antroji spraga susijusi su tuo, kad europiečiai labai atsargus. Jie su pasibodėjimu žiūri į inovacijas. Pažiūrėkit į, į Japoniją. Japonijoje dominuoja ne vien tik tai nišinė rinka, bet taip pat ir masinė rinka. Tai šia prasme europiečiai tikrai turi iš ko pasimokyti. Nemanau, kad yra kažkoks ten vienas magiškas instrumentas ar priemonė, kurią galėtumėm pasitelkti. Paprasčiausiai galėtume pilnai pasinaudoti egzistuojančiu potencialu siekdami labai praktinių inovacijų. Dėkuoju Jums, profesoriau Laišvic, ne tik už Jūsų pasisakymą ir už Jūsų skaidrės, bet taip pat už tai, kad atsakėte į klausimus. Dabar su šiuo darbo tvarkės punktu baigėme. Kollege Thomas. Vielleicht noch zu die neuen. Ponas Turmes. Taip, iš tikrųjų, naujųjų kolegų labai būtų visai neblogai, jeigu būtų pasakyta, kur elektroniškai galima būtų šios studijos kopiją susirasti. Gal jūs galėtumėte iškelti į internetą ir tada mes jau ir pasakyti, kur jinai yra. An alle. Einverstanden? Kiekvienam pasiūsime elektroninį laišką su šia informacija. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas - energetikos infrastruktūros investiciniai projektai Europos bendryjoje. Pranešėja ponė Valean šiandien negali dalyvauti, tad ją pavados kita kolegė, ponė Hol. Mr. President, um, I would just like to begin. Dėkuoju, pirmininkė, pradžioj. Norėčiau uh, perduoti ponios valia an nuoširdžiausią atsiprašymą už tai, kad ji negali šiandien dalyvauti. Ir tikrai būčiau dėkinga, jeigu pirmiausia suteiktumėte žodį komisijai, kad išklausytume e, komisijos nuomonę, o paskui galbūt mes galėtume patys sureaguoti, užduoti klausimus ar pateikti pastabas. Pirmininkas, nėra jokių problemų dėl šio pasiūlymo. O atsiprašinėti taip pat nėra dėl ko. E, jūs tikrai negalėjote žinoti, kad ji negalės atvykti. Tai vadinasi dabar žodis komisijai. Dėkui, ponė pirmininkė. Esu iš energetikos generalinio direktorato, ponas Vulfas taip pat negalėjo atvykti. Na, o mano skyrius kaip tik rengė šį pasiūlymą. Kodėl mes kaip tik ir E, siūlome priimti šį reglamentą dėl pranešimo apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus. Mes manome, per, kad, per ate, kad ateinantis 10-15 metų bus labai svarbus, kalbant apie energetikos infrastruktūrą Europoje. Čia turiu galvoj naftos, dujų, elektros sektorius ir atsinaujinančios energetikos sektorių. Taigi, E, energetikos e, e, perdavimas, gaminimas, saugojimas, visa tai ir dabar ir ateityje bus labai svarbu. Taigi kalbama apie saugojimą, transportavimą ir gamybą, visa tai išliks labai e, svarbiais elementais ir per ateinančius 20-30 metų ir padės tuo pat metu siekti ir kitų tikslų, pavyzdžiui, mažinti CO2 emisijas. Kadangi šiuo metu investicijų klimatas e, šiek tiek yra sujauktas dėl kreditų suvaržymo, mes galvojame, kad kas du metus, pasirendami informaciją, kurią gautume iš valstybių narių, mes galėtume geriau įvertinti ateities poreikius infrastruktūrai ir taip pat e, įvardinti, kur egzistuoja tam, tikri, e, tam, tam tikros spragos energetikos infrastruktūroje arba kur tokios spragos gali atsirasti. Dėl to mes ir nusprendėme, kad reikia e, pataisyti 1996 metų direktyvą, reglamentą, tikriau sakant. E, jis e, atspindėjo 80-mečio situaciją, na, o dabar esame kitoje padėtyje. Taigi, ką, kągi mes siūlome? Siūlome, kad kas du metai valstybės narės turėtų komisijai perduoti informaciją apie savo planuojamus infrastruktūros projektus naftos, dujų ir elektros sektoriuose, taip pat e, tokiuose sektoriuose kaip atsinaujinanti energetika ir CO2 transportavimas ir saugojimas. Tai padėtų komisijai geriau planuoti savo veiklą. Savame suprantama, kad e, ateities infrastruktūros produkt, e, projektų vystimuisi turėtų įtaką ir tie tikslai, kurie yra užsibriežti europiniu mastu. Kai kas e, turėtų būti numatyta pastatyti papildomai, kai kas e, galėtų būti išimta. E, taip pat komisija geriau matytų, ar yra kur nors vilkinimas ar, ar užtrukimas. Mes galėtume geriau išvelgti ir iškylančias problemas, pavyzdžiui, kur atsiranda problema gaunant kreditus, e, galėtume geriau suprasti, e, kokiu yra biurokratinių sunkumų dėl projektavimo vienoje ar kitoje valstybėje narėje ir panašiai. Šis pasiūlymas, kurį nebejoju jūsų pranešėja <clears throat> labai smulkmeniškai išnagrinės, kalba apie ateities gebėjimus ir apie tai, kad planai dėl tokių gebėjimų, gebėjimų stiprinimo turėtų būti pranešami komisijai. Savai mes prantame, kad egzistuoja e, dešimtmetė investicijų programa, e, kurią turi vykdyti tinklų operatoriai ir mes norime užtikrinti, kad atliekamas darbas atitiktų e, egzistuojančias e, priemonės europinių lygmenų. Ir tas, e, kas dvimetinis atsiskaitimas, taip pat leistų komisijai pažiūrėti, kaip tai, kas vyksta, E, koreliuoja su kitais dalykais, pavyzdžiui, e, bio, biokūro refinerijų veikla. Ir tada mes gautus duomenys taip pat galėtume lyginti su e, prognozuojamais e, gebėjimų dydžiais. Kol kas iš valstybių narių mes gauname e, ribotus e, duomenys. E, kartais ta informacija nėra netgi akumuliuojama, sumuojama. Na, o dabar mes siūlome, kad būtent e, susumuoti, apibendrinti duomenys būtų publikuojami ir pateikiami. Kodėl būtent taip? Todėl, kad e, mes norėtume ne tiek, taip sakant, prožektoriaus šviesą nukreipti į atskiras e, bendrovės ar įmonės, kurios galbūt e, ir tokiu būdu įsivelti į sunkumus dėl duomenų apsaugos ar, ar profesinių paslapčių, bet norėtume, kad visa tai būtų daroma europiniu, e, europiniu lygmeniu. Taip pat tai galintų mus su Europos parlamentu, ekonominių socialinių reikalų komitetu, kas du metus surenkti tokią reguliarią diskusiją apie tai, ar investicijų projektai, kurie vykdomi Europoje, atitinka tuos politinius tikslus, dėl kurių yra sutarta. Tiek, ponas e, pirmininkė, ir norėjau pradžiai pasakyti, o paskui galėsiu atsakyti klausimus ir dalyvau diskusijoje. Dabar ponas Gyrek. E, Ačiū, panė pirmininkė. E, jau seniai žinome, kad gera informacija tai yra tarsi kozeris ir leidžia tam tikrai reglamentuoti ir reguliuoti politiką. Ir čia m, mm, dabar kalbant apie Europos politikos reguliavimą. E, paskutinė informacija iš sausio mėnesio e, rodo, kad iš tikrųjų labai svarbu yra kovoti su tokia krize, kaip pavyzdžiui, dujų krize jau e, tam tikromis reguliavimo priemonėmis. Ir labai labai gerai, e, yra labai gerai tiksliau, kad komisija e, parengia tokius naujus teisės aktus, kurie pakeičia senus ir, ir nebe, nebetinkamus teisės aktus. Tai pavyzdžiui, šitas e, e, naujasis reglamentas, jame kalbama apie kūrą, apie emisijų sumažinimą. Ir aš, aš manau, kad šitas e, teisės aktas eina teisinga kryptimi. Dabar kalbant apie e, kitas ribinės vertės e, tam tikroms jėgainėms, mes manome, kad mes turime sumažinti energijos sunaudojimą. Taip pat 130 kW linijos e, naudojamos vietoj didesnių. Ir iš tikrųjų čia turėtų e, būti dar papildytas šitas reglamentas. Būtent antrame straipsnėje čia yra e, apibrieštis. Čia trečiajame punkte. Čia atsižiūrėk nedėsingą formuluotę. Šitie parametrai turėtų būti patikslinti. Uh, ar e, iš tikrųjų tai turėtų būti įmonės, tai yra gamybiniai e, parametrai, e, veiksmingumas, e, o ne pavyzdžiui dydis, e, kuris taip pat svarbus, tačiau techninis parametras yra. E, dar kitas dalykas. Trūksta e, kolektoriaus apibriešties. Ir e, <laughs> ir e, toks prietaisas e, turėtų, turėtų veikti mm, abiem kryptimis. Čia mes jau pastebėjome, kad tai yra svarbu, kai e, kyla dujų krizė. Dar kitas dalykas, apie, kalbant apie e, dujų perdirbimą, tai yra, atsiprašau, apie talpyklas, buvo kalbama apie, apie, apie, apie kolektorius. Bet to turėtų būti kalbama ir apie anglijas produktus. E, toliau e, šeštas straipsnis. Ten kalbama apie duomenų kokybę ir apie jų skaidrumą, ir e, apie šitų bendrųjų duomenų skelbimą. Nors šitie duomenys yra pateikimi bendri, tačiau kyla pavojus, kaip aš manau, kad komercinės paslaptys gali būti taip atskleistos. Pavyzdžiui, tai gali atsitikti taip, jeigu valstybė nėra, yra tokia tik viena įmonė, kuri būtent užsima tokia, tokia, o, tokiu verslą. Tai iš tikrųjų mes turėtume šitą nuostatą pakeisti. Ačiū. Pone Hai. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti komisijai už pristatymą. Pritariu jiems, kad veiksmingai mums nepavyks propaguoti ES energetikos politikos, jeigu nepateiksime tinkamos informacijos apie energetikos infrastruktūrą. Tikiuosi, kad parlamentas pritars šitam reglamentui, ypač turint omeny, kad Lisabonos sutartis, ko gero, greičiausiai įsigalios ir sustiprins ES vaidmenį energetikos rytyje. Reikia tikėtis, kad reglamentas veiks ir praktiškai, ir kad bus naudingas praktiškai. Dabar noriu pateikti keletą pastabų dėl teksto projektų ir dėl komisijos komentarų. Pradinėme poveikio vertinime buvo paminėta, kad valstybės narės netinkamai vykdė 96 metų reglamentą nepateikdavo reikalaujamos informacijos. Norėčiau, kad komisija paaiškintų, kaip jų nuomonė naujasis reglamentas šią spragą uh, užkamšys. Toliau atsižvelgiant į tai, ką sakė ponas Gyrek ir komisija, tai yra dėl mm, agreguotų domenų, kombinuotų domenų, ir konfidencialios informacijos. Aš noriu paklausti, ar suinteresuotos šalis komisijai kažką yra pasakiusios šio klausimu ir kokios yra valstybių narių nuomonės taryboje. Trečia, dėl dvigubo ataskaitų, dėl domenų teikimo, kurio prašoma pagal skirtingus teisės aktus. Suprantama, kad norisi išvengti nereikalingos administracinės naštos. Tačiau atsirastų ir informacijos trūkumų sumaišties, jeigu nebūtų informacijos vienoje vietoje. Taigi komisija galėtų pateikti išsamų sąrašą informacijos pateikimo, atsiskaitimo reikalavimų, kad visą reikalavimas pateikti informacijos sąrašą galėtume matyti vienoje vietoje. Ir galiausiai norėčiau paklausti dėl Lisabonos sutarties. Ar naujasis straipsnis, 194 straipsnis, ar tik jis nebūtų tinkamesnis teisinis pagrindas energetikos politikai? Ačiū. Aš iš tikrųjų paremčiau panios Hall pastabą kad mes e, gautum pildomą ataskaitą iš, e, iš komisijos, e, kokias pasakmes vėl tas teisės aktas turėtų kitiems teisės aktams. Ponas Butikiovaras, ponė, ponė pirmininkė, mano kolegė, mano kolegė Žadon yra šešėlinis pranešėjas. Ačiū komisijai. Mes be jokios abejonės turėtume pritarti pasiūlymui kurti bendrą energijos politiką. Noriu užduoti porą klausimų, pateikti komentarų. Dokumente paminėta konsultacijos su reglamentuojančiomis institucijomis ir pramonės atstovai. Norėčiau paklausti, ar planuojama konsultacijos su vietos valdžios atstovais, nes jiems tenka vis svarbesnis vaidmuo energetikos srityje. Tai būtų ir profsąjungos, ir pilietinės visuomenės organizacijos. Čia aš norėčiau pabrėžti skaidrumo svarbą. Turime tam tikrų abejonių, ar informacijos komercinis pobūdis netrukdys viešoms diskusijoms dėl energetikos politikos, dėl energijos <clears throat> šaltinių pasirinkimo. Šiame dokumente suformuoluota politinė mintis dėl infrastruktūros, dėl energijos rūšių, pabrėžiama biokūras, kietųjų iškasnų kūras, bio dujų, bio dujų surink, e, e, emisijų surinkimo, bet nepakankamai pabrėžiama kiti aspektai tokie kaip didelis elektrinės, e, pažangieji paskirstimo tinklai Nieko nepasakyta apie nedidelius energijos gamybos įrenginius, nes nekalbėjome apie eko inovacijas, kalbėjome apie visai energijos nenaudojančius pastatus. Visos šios mintis, šitie pasiūlymai galėtų būti integruojami į dokumentą. Tai praturtintų mūsų diskusiją galėtume geriau priimti sprendimus dėl infrastruktūros. Komisijos atstovas pats kalbėjo apie tam tikras kliūtis. Kliūtis gauti paskolas ir finansavimą. Todėl ir apie tai reikėtų kalbėti. Tai yra paminėti dokumente, kaip tokia infrastruktūra turėtų būti finansuojama. Be to, dokumentai trūksta labai vieno svarbaus dalyko, tai yra tos infrastruktūros energi, energetinio našumo. Jei norime, kad mūsų ekonomika būtų našiausia, taupiausia energetikos prasme, tai gan keista, kad nėra jokios sistemos, kuri mums padėtų įvertinti infrastruktūros energetinį našumą. Ačiū. Ponas Marinesku. Ačiū pirmininkė. Norėčiau, kad komisijos atstovas kai ką paaiškintų. Konstatuojamoje dalyje paminėta energetikos rinkų observatorija. O reglamente ta observatorija neminima. Įdomu, iš kur paimta ta informacija, kur bus siunčiama ta informacija, ar komisijai, ar energetikos observatorijai. Antrasis variantas galbūt būtų geresnis. Nes konstatuojamosiose dalyse minimos abi institucijos, komisija ir observatorija, jos kartu turėtų tirti padėtį energijos sektoriuje, tačiau nenurodyta, kam turėtų būti siunčiama reikiama informacija. Ar tą informaciją gaus e, energijos rinkų reglamentuojančios institucijos, o gal kitos institucijos. Taip pat noriu paklausti, kas yra energijos infrastruktūros daugiametis investicijų planas. Ar tai tik tai svajonės, ar e, realistiški planai? Ką jūs ketinate toje srityje nuveikti? Jūs reikalaujate informacijos iš valstybių narių. Tačiau noriu priminti, kad kai kurie energetikos projektai užtrunka dešimtmetį. Kada reikėtų pateikti tą informaciją? Ar projekto pradžioje ar įgyvendinimo fazėje. Tai nėra aišku. Pateiksiu vieną pavyzdį. E, Nabuko projekto pavyzdį. Kada reikėtų pateikti informaciją? Arba, pavyzdžiui, kitas pavyzdys, kai investuoja šalis, ne ES šalis. Ar mes turėtume pateikti tą informaciją? Jūs patys teigiate, kad skelbsite agreguotą apibendrintą informaciją, tačiau kartais tokia informacija yra konfidenciali ir netgi tokia apibendrinta informacija gali įmonėms padaryti žalos. Kaip mes užtikrinsime tokios informacijos konfidencialumą? Ačiū, ponė Bitikaferė. Aš turėčiau du klausimus komisijai. Pirmiausia, e, kalbama iš tikrųjų ne apie tai, kad statistika būtų užtraukta į vieną krūvą ir surinkama informacija. Iš tikrųjų, ta statistika turi padėti tam tikrą politinę dinamiką sukurti. Ir aš dabar nelabai suprantu, ko, kokio pobūdžio politinė dinamika su šito pasiūlymu nori sukelti komisija. Aš norėčiau, kad paaiškintų man komisija. Iš tikrųjų, e, tikroji problema tikriausiai yra susijusi su tuo, kad e, nėra e, jokios bendrijos atsakomybės už šitą infrastruktūrą. Suskaičiuoti tik tai nacionalinius planus, to nepakanka. Čia galima tik susidaryti įspūdį, kas, kas vyksta. Tačiau kaip mes paversime tuos planus į bendrijos e, veiklos lygmenį, čia nėra aptarta. Man atrodo, kad e, Europos tinklų infrastruktūros sritis turėtų būti paversta į savotišką e, organizaciją, turėtų savo atskirą struktūrą. Arba bent jau, kad būtų bendradarbiavimas sustiprintas, kad būtų veiksmai vykdomi bendrijos lygiu. O iš tikrųjų, o ne tik surinkti informaciją ir viską apriboti tik tai nacionaliniu lygmeniu. Ponas Odį. Prezident, eh, très rapidement sur. Ačiū pirmininkė dėl priemonių pasirinkimo ir dėrėjimo su dabartiniu reglamentu. Pasakyčiau štai ką. Dokumente nurodyti aštuoni teisės aktai. Juose visose yra nuostatų dėl komunikacijos, informacijos, dėl energetikos infrastruktūros, tai septynios direktyvos ir vienas reglamentas. Ar negeriau būtų vartotojams pateikti vieną tekstą? Ir ar tikrai reglamentas yra tinkamas dokumento pobūdis šiam tikslui? Čia teigiame, kad reglamentas yra naudojamas tam, kad jį būtų galima keisti. Tačiau dar norėčiau komentuoti dėl informacijos skelbimo. Ar galime užtikrinti, kad strateginė konfidenciali informacija nebus viešai paskelbiama? Ar nėra pavojaus įmonėms, operatoriams? Ir paskutinis komentaras komisijai. Atrodo, nematyta jokių baudų, sankcijų. Kas atsitiks, jeigu nuostatų prievalių nebus laikomasi? Elnök úr, köszönöm a szót. A bizottság. Dėkoju už žodį, panas pirmininkė. Norėčiau, kad komisija atsakytų štai ką. Klausiausi komisijos atstovės, ne visiškai supratau, ką ji pasakė, lygnant su tais dokumentais, kuriuos mes gavome. Kai kalbame apie šią politiką, tai ar žiūrime į energetikos e, taupų vartojimą, ar į e, energijos generavimą. Bet dabar, kai skaitau patį dokumentą, tai niekaip nesusigaudau apie ką jūs čia kalbate? Ar kalbate apie megavatus, ar apie kažkokias kitokias galias, ką jūs čia norite reguliuoti. Kalbėdami apie e, Europos energetikos rinką, mes turime užtikrinti, kad veikėjai joje gautų informaciją, kad jie galėtų e, koreguoti, adaptuoti savo investicijas, verslo planų politiką sutinkamai su prognozuojamais poreikiais ir dabar e, žiūrėdamas į šios dokumentus ne visiškai susigaudo, apie ką čia eina kalba. Aš manau, kad turėtų atsispindyti visi Europos energetikos politikos elementai. Pirmininkas dėkoju. Nemažai klausimų. Na ir aš pridėsiu dar paskutinį. E, žinome, kad e, jau tenka įmonėms valstybėms narėms daugybė prievalių duoti ataskaitas, pateikti informaciją pagal reglamentus, direktyvas ir taip toliau. Tai kokia prasme yra dabar dar viena prievalė primesti. Komisaras Ferogenas ką tik sakė, kad reikėtų, mes, e, reikėtų mums vengti papildomas biurokratijos ir biurokratinių procedūrų. Dabar, kai jau yra procedūros, tai kam reikėtų naujų. Arba kitaip galėtume paklausti, kodėl e, dabartinės prievalės procedūros praktikoje nesuveikia, neveikia. Norėčiau, kad e, komisijos atstovė atsakytų. Atsakysiu angliškai, nes angliškai rengiau šį dokumentą. Visų pirma, į institucinio pobūdžio klausimus pabandysiu atsakysiu. Visų pirma, ar yra skirtumas tarp komisijos ir um, energijos rinkos stebėsenos tarnybos? Ne. E, iš tiesų, pastaroji kol kas yra mūsų generalinio direktorato dalis. Tai nėra kažkoks išorinis organas, institucija ar agentūra. Bet mes e, visada galvojame, kad reikia tokios stebėsienos tarnybos, kuri stebėtų bendrą e, elektros energetikos kontekstą. Būtent taip ir darome. Čia mes nesispecializuojame, nežiūrime, ar efektyviai naudojama anglijas, ar, ar naftos, ar atsinaujinanti energetika. E, Mes žiūrėjome į bendrasias tendencijas, pavyzdžiui, Europos energetikos infrastruktūroje. Dabar vėl e, dėl institucinių dalyk, dalykų, kodėl pas, e, pasirinkome būtent reglamentą kaip teisinį instrumentą. Tai padarėme dėl dviejų sutarčių straipsnių 284 ir 187 todėl kad kitokio pagrindo sutartyse negalėjome surasti. 96 metų reglamentas irgi rėmėsi būtent tais dviem straipsniais. E, tas straipsnis leidžia komisijai reikalauti iš valstybių narių informacijos, jeigu jį galvoja, kad tai yra jai reikalinga, kad e, tinkamai atliktų savo darbą. Pastarasis straipsnis 187 yra labiau susijęs su brandolinė energetika. Ir ten e, pagal e, Euratomo sutartį, kai valstybė narė ketina statyti naują brandolinę jėgainę, ji turi įspėti komisiją, e, kad komisija galėtų parengti savo, savo nuomonę bet e, ten nėra nuostatų, kurios leistų komisijai, pavyzdžiui, stebėti patį procesą, ar jis užtrunka, ar, ar yra kažkokie nukreipimai ir taip toliau. Dar vienas klausimas, e, ponė Hol klausė apie poveikio įvertinimą ir trečiajame priedė mes kaip tik aprašome visas atskaitomybės priemonės pagal įvairiausius ES teisės aktus, bet problema yra ta, kad e, laiko prasme tokia prievalė kartais būna, e, pavyzdžiui, E, reikalavimą, kad vieną kartą per, per tarkim, jėgainės gyvavimo laiką tik tai reikia pateikti ataskaitą arba e, ta informacija yra e, kito formato netinkama. Ir čia atsižvelgiant į istorinę evoliuciją, kad energetikos politika dabar tapo jau europinio lygio bendraja politika, mes turime atsižvelgti į tuos informacijos poreikius ir turime taip pat atsižvelgti į tai, kas jau daroma pagal trečiąjį Europos e, vidaus rinkos paketą. Ir todėl šitame reglamente, atsižvelgdami į e, būtinybę išvengti papildomų biurokratinių prievalių mes ketiname e, bendradarbiaudami su Europos e, perdavimo tinklų operatoriais palaukti, pažiūrėti, kokias tendencijos išryškės per metus ir tada kreipsimės į valstybės narės ir paklausime, ar jos sutinka su tuo, ką tinklo operatoriai mums surašė. Ir jeigu valstybės narės e, iš principo neprieštaraus, tai laikysime, kad e, prievolė atsiskaityti, pateikti informaciją bus įvykdyta. Mes šiuo metu kalbamės su operatoriais, nes jie mano, kad toks reglamentas galėtų būti ir tam tikras saugos tinklas. Nes tai galėtų jiems susigaudyti, galvojant apie ateities e, generavimo pajėgumus. E, šia prasme, jie norėtų žinoti, kas yra planuojama ateičiai, apie e, energijos generavimo pajėgumus. Taigi valstybės narės, kurios turi administracinį informaciją, kai kalbama apie leidimus statyti ir kitus dalykus, dirba drauge su vietos valdžia ir jeigu jos galėtų centralizuoti tą informaciją, kurią bet kokiu atveju turi tai tada perdavimo tinklų operatoriai daug geriau galėtų apibendrinti tą informaciją ir panaudoti e, savo prognozėms. Kol kas informacija, kurią jie gauna, nėra tokia smulkmeniška, detali ir aiški. Taigi e, šioje dalyje galima žiūrėti į E, šį pasiūlymą kaip į tam tikrą saugumo tinklą. Iš komisijos pusės mes norime būti pragmatiški, norime būti kuklus, norime pažiūrėti, kaip veiks šita sistema. Kol kas e, pirmoji reakcija buvo teigiama. Na. Ir e, mes taip pat negalime čia. Uh, kol kas diferencijuoti ir sakyti, tarkime, viskas tvarkoj e, naftos e, sektoriuje, bet mums reikia daugiau informacijos iš kitos sektorius. E, to daryti kol kas negalime, bet pažiūrėsime, kaip viskas toliau vystysis. Taigi, mes ir toliau ketiname stebėti, kaip tinklų operatoriai įgyvendina dešimties metų investicijų planą Na ir vėliau, kadangi infra, infrastruktūros projektai yra ilgalaikiai projektai, mes siūlome, kad tos ataskaitos būtų pateikiamos ne kas metai, bet kas dveji metai. Ir e, mes tai darome reaguodami į reikalavimą, kad būtų daugiau skaidrumo, kai kalbama apie ateities poreikius. Ir tokiu būdu mes norime įnešti tam tikros dinamikos į, į tą politiką, kad galima būtų nuspėti tas problemas, kurios gali iškilti energetikos infrastruktūroje Europos lygmenių. Iš tikrųjų, yra nemenkai valstybių narių, kurios e, panašią sistemą nacionalinių lygmenių jau yra įgyvendinusios, kur e, vietos e, regioninių lygmenių nulatos reguliariai tariamasi su interesuotomis šalimis. Aš nemanau, kad iš Europos lygmens mes galėtume nusileisti iki to regioninį vietos ligmens, bet kalbėdami su valstybėmis narėmis, būdami vieši ir, ir skaidrūs, mes galime pasitarnauti ir nacionaliniam kontekstui, nes tokiu būdu apriepsime ir europinį kontekstą. Nes iš tikrųjų Europos regionų lygmenių yra regionų, kurie yra neto importuotojai energetikos. E, dabar pereisiu prie duomenų konfidencialumo ir komerciškai jautrios informacijos problemos. E, paminėsiu dar kartą, kad mes siūlome, kad būtų skelbiama tik tai apibendrinta informacija dėl kelių priežasčių. Visų pirma, kad būtų menkesnė administracinė, biurokratinė našta. Ir taip pat dėl to, kad į viešumą nepatektų jautri komercinė informacija. Kalbant apie mažas e, valstybės, kur net iš apibendrintų duomenų galima uh, E, numatyti, e, kaip elgesi vienas ar kitas operatorius, mes e, ketiname tą informaciją dar labiau apibendrinti ir tokiu būdu išvengti, kad vienas ar kitas operatorius būtų išviešintas. kalbant apie energijos efektyvų naudojimą ir infrastruktūros e, energetinį efektyvumą. Čia jau pereiname prie, prie smulkmenų. Iš vienos e, pusės energetikos efektyvumas e, yra poreikio klausimas. Kalbama apie E, energetikai, energijai taupis pastatus ir taip toliau. O antra vertus, mes turime ieškoti pusiausviros, kalbėdami apie tai, e, kiek mikrogeneratorių lygmenyje e, ta informacija turėtų būti viešinama ir mes manytume, kad čia valstybės narės lygmenių galima būtų nuspręsti. Ar mažų gamintojų atveju, ar atskirų netgi pastatų atveju nereikėtų pasitenkinti tik tai bendromis apžvalgomis ir Bruseliui atsiųsti, atsiųsti apibendrintus duomenis kurie leistų mums nuspręsti, kaip evoliucionuoja m, mm, ta infrastruktūra, pasirimant decentralizuotų metodų. Dėl e, generavimo efektyvumo reikėtų pažvelgti į pasiūlymus, į pateiktas lenteles. Ten e, nurodytos tik nominalios galios ir būtų pateikiama informacija, kaip tos galios yra panaudojamos. E, ir ta informacija galėtų ir patikima ir e, pagal tų galių panaudojimą arba apie generavimo būdą Ir vėlgi čia galima būtų apsispręsti, susitarti su planavimo <clears throat> institucijomis ir ne, nebūtina nusileisti iki įmonių lygmens. Tai būtų centralizuota informacija, patikima kas du metus. E, tai tokia informacija, kurią galima dar būtų dalintis su kitomis valstybėmis narėmis. Tai apsiribosiu šiomis bendro pobūdžio pastabomis, nes per pirmą pasikeitimą nuomonėmis e, pradėti kalbėti apie formuluotės būtų šiek tiek per anksti. Jeigu būtų vienas ar kitas e, komentaras ar pastaba, savame suprantama, bandytume atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Taip mes galime dabar baigti diskutuoti šio punkto. E, pranešimo projektas e, gruodžio 2 ir 3 dieną pateikiamas. Ir e, jeigu pavyks, tai spalio, tai yra, atsiprašau, sausio 14 dieną mes svarstysime šio, šio pranešimo projektą. Tai, kaip jau sakiau, e, gruodžio 2-3 dieną pranešimo e, projektas e, turėtų būti pateiktas. Jeigu nenorite nieko pakeisti, tai taip ir lieka. Gal kas nori pasisakyti kitų klausimų. Dėl kitų klausimų nėra nieko. Taigi, iš esmės norėčiau palinkėti Jums gerą savaitgalį, nes šią savaitę neturėsime jokių posėdžių.